Uh, good afternoon, everybody. Now I got. Labadiena. Dabar jau galima pradėti posėdį, nes viskas, ko reikia, turime. Pradėkime popietinį lybę posėdį. Turime tris klausimus. Pirmiausia, Europos tyrimo ordinis užimosiuose bylose, pranešėjas Melau, po to diskusija apie situaciją Vengrijoje, dalyvaujant ponui Labal, teisingumo generalinio direktoriato direktoriai iš komisijos ir paskui diskusija Europos pagrindinių laisvių agentūros klausimas, kiek tai susiję su daugiametė finansinė programa. Kadangi mūsų komiteto pirmininkas negali šiandien pos, e, pirminkauti posėdžiui po pietų. Aš jam pirminkausiu, tačiau turiu pranešti, kad kaip vengrė ir e, narė, iš Vengrijos norėčiau pasisakyti diskusiją apie Vengriją. Tuomet, tuo metu aš perduosiu pirmininkavimą Sofi Intveld, kad nekiltų jokių problemų, jeigu neprieštarausite. Taigi pirmasis klausimas. Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose. Jis susijęs su labai svarbiu klausimu. Kaip tarpusavio pripažinimas tyrimuose turėtų veikti įvairiose, pagal įvairias nacionalinės konstitucinės ir teisinės procedūras susijęs su baudžiamosiomis e, bylomis. Taryba patvirtino bendro, dalinę bendrąją e, poziciją ir bendrąją poziciją gruodžio mėnesį. Ponas Melo pristatys mūsų e, savo pranešimą. Terminas pranešimams bus sausio 31 diena, 5 val. po pietų. Ponas Melo, prašau. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Na verdade, esta é, um, é uma. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis klausimas yra labai svarbus ir gana prieštaringas. Žinome, kad Europoje žmonės ir prekės gali judėti laisvai, tačiau teisingumas yra suvereni valstybė narių sritis. Tačiau jį dėl to tapo šiek tiek mažiau veiksminga, nes policijos pareigūnai e, ir detektyvai negali tyrimų vykdyti kitoje valstybėje narėje. Nepaisant to, turime užtikrinti, kad Europa būtų teisingumas rytis taip pat ir kad laisvas žmonių ir prekių judėjimas neturėtų reikšti nusikalstamumo padidėjimo. Taigi pirmasis iššūkis yra viena vertus užtikrinti veiksmingus baudžiamosius tyrimus visoje Europos Sąjungoje, tačiau kita vertus tai neturi jokių būdų sumažinti suverenios kiekvienos valstybės kompetencijos teisingumo srityje ar kaip nors priversti abejoti tais kažkokiais konstituciniais teisiniais skirtumais, kurie egzistuoja valstybės narėse. Pone pirmininkė, teikdamas savo pakeitimus, aš tikėjausi patenkinti visas abejonės, kurios buvo išsakytos. Daugelis dalykų sutinka su įvairiais įvairiomis nuostatomis ir pateikė daug e, įvairių pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgiau, tai yra dėl magistrato, tai teismų, dėl kitų institucijų. Kai kurie kolegos, e, kaip ir aš, nerimavo dėl iniciatyvos masto, taigymos ryties ir man atrodo pavyko atsižvelgti ir iš šios, šios abejonės tiems e, kolegams, kurie neturėjo laiko paskaityti viso pasiūlymo, galiu paaiškinti svarbiausius dalykus. Viskas yra pagrįsta kompetitingos institucijos valstybė narės sprendimu. Tai yra dėl to, kad kai kurios, kai kurie tyrimai galėtų būti vykdomi valstybės narėse remiantis tarpusavio pripažinimo principu. Aš pasistengiau, nežinau ar man pavyko, bet bent jau stengiausi užtikrinti, kad šio principo įgyvenimas, tai yra abi šalis pripažinimas, nes nenukentėtų dėl konstitucinių ir teisinių skirtumų, nes pats principas tuomet netektų prasmės. Daugelis kolegų iš pradžių be, bent jau nerimavo, kad kiekvienoje valstybė narėje e, teisės institucija kažkurio metu įsikiša ir tai gali skelti problemų. Man atrodo, pavyko išspręsti šį prieštaringą klausimą. Policija, e, kuri nori nurodyti, kad reikia vykdyti tyrimą kitoje valstybėje narėje, ar pateikti įrodymus, negali to padaryti be tam tikro kito, be tam tikros kitos institucijos įsikišimo. Pagrindai atsaky, atsisakyti vykdyti tokį tyrimą yra išvardyti, siekiant apsaugoti tam tikros šalies konstitucinę ar teisinę tvarką. Pateiksiu pavyzdį. Sąrašo viršuje yra, yra dvigubo pažeidimo, ne dvigubo dvigubos bausmės principas. Tai yra principas neleidžiantis persekėti žmogų du kartus dėl to paties nusižengimo. Ir tai būtų vienas iš pagrindų atsisakyti vykdyti tyrimą. Be to, yra pareiga vykdyti, įvykdyti prašymą, atlikti tyrimą. Jeigu tas nusižengimas iš tikrųjų vienoje šalyje yra nusižengimas, o kitoje ne, tai tuomet antroji šalis gali atsakyti vykdyti tyrimą ar teikti įrodymus. Taip pat yra teritori, teritorialumo principas turi būti aišku, kad nusikaltimas ar nusižengimas įvykdytas A valstybė narėje ir laikantis įvairių šalių jurisdikcijų. Tai yra Taip pat reikia laikytis be šalies e, e, įsipareigojimų. Aš stengiuosi atsižvelgti į kolegų, ypač iš e, šiaurės šalių, nuogastavimus, kad bet kas, kas riboja žodžio ar spaudos laisvę, nepatektų čia, ypač, pavyzdžiui, Švedijoje, kur tos taisyklės yra labai aiškios ir konkrečios, taigi toks saugiklis yra taip pat numatytas. Jeigu parinės teisės numatytos parinės laisvių hartijoje ar Europos e, žmogaus teisų konvencijoje, arba tais atvejais, kai tam tikros priemonės nepatvirtina teisėjas, prašymą galima atmesti ir jis laikomas negaliojančiu. Tuo siekiama užtikrinti pagarbą pagrindiniams teisėms ir kiekvienos valstybės konstituciją. Taigi, baigdamas pasakysiu, kad e, terminai yra taip pat aiškiai nustatyti, nes jeigu to nebūtų, tuomet e, statymas būtų kaip ir be turinio dalies, nes tuomet tai galėtų pakirsti e, baudžiamosius kriminalinius tyrimus, jeigu įrodymų negalima pateikti per tam tikrą ribotą laiką. Galiu pateikti pavyzdžių, kuomet nebuvo laikomasi terminų tarp valstybinėse tyrimuose ir nepaisant Eurojusto įsikišimo visą bylą žlugo. Taigi priemonių reikia imtis kaip galima greičiau. Numatytas 30 dienų laikotarpis nuo prašymo gavimo pateikti atsakymą. Nepaisant to, prašymą gavusi šalis gali paprašyti e, pratesti šį terminą, jeigu tai yra pateisinama. Taigi, ponia pirminkė, galiu turbūt čia ir baigti. Ir mielai išklausysiu kolegų nuomonių, ypač šešėlinių pranešėjų ir tarybos bei komisijos. Ir tikiuosi, kad e, šį projektą galėsime užbaigti, nes jis, aiškiai, prisidėtų prie kovos su nusikalstamumu Europoje. Ačiū, ponė Melo. Prieš sutikdama kolegoms žodį ir pradėdama diskusiją, prašau, klausiu tarybos ar komisijos, ar jie norėtų pasisakyti tarybą. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, taryba parengė savo poziciją tarybos posėdėje gruodžio mėnesį ir mes laukiame, kada prasidės dėrybos šiuo klausimu. Neseniai gavome pranešimo projektą iš pranešėjo, tik vakar iš pirmo žvilgsnio labai palankiai esame nusiteikę ir matome, kad pranešime yra daug svarbių elementų, kurie yra susiję ir su mūsų įvykusiomis diskusijomis taryboje. Pavyzdžiui, buvo minima, kad proporcingumo testas yra įtrauktas į pranešimą ir išduodančios valstybės reikalavimas įrodyti, kad orderis yra pagristas, kad jis yra reikalingas. Tai atsispindi ir mūsų pozicijoje, dėl kurios susitarėme gruodžio mėnesį. Taip pat yra pasiūlymų dėl prieigos prie teisinių priemonių. Ir kitais klausimais panašu, kad reiks dar padirbėti. Pranešėjas savo kalboje dabar minėjo teismų sritį, teismų vaidmenį, jų įtraukimą. Panašu, kad čia reiks dar apie tai pasikalbėti. Taip pat papildomi argumentai dėl atsisakymo, pažiūrėjau, susijusio su dvigubu baudžiamumu ir panašiai. Tačiau bendrai kalbant, mes taryboje labai palankiai vertiname šį nu- pranešimo projektą ir laukiame vėlesnių diskusijų ir dėrybų šioje srityje. Ačiū. Dėkoju kreipiuosi į komisiją. Ar norėtumėte pasisakyti? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai ir pasakyti, kad kaip ir pirmininkauti valstybė, mums džiugu girdėti, kad yra parengtas toks pranešimas, nes jis yra, sakyčiau, puikia bazė diskusijoms tarp abiejų institucijų. Europos komisija pritarė pono Melau nuomonėj. Dėl to, kad šis orderis yra svarbiausia priemonė siekiant pagerinti teisinį bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose ir tai atitinka Europos teisingumo erdvės kūrimo idėją, nes siekiama atsakyti į naujai iškylančius iššūkius ir siekiama kuo efektyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ta teisingumo erdvė, kurios sukūrimo visi siekiame, yra paremta pasitikėjimu, abipusių pripažinimu. Tai yra kertinis akmuo, kuriant teisinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. E, kad būtų galima lengviau surinkti įrodymus. E, tai yra būtinas dalykas, kaip sakė ir pranešėjas e, baudžiamosiuose bylose. Akivaizdu, kad teisėjas ar prokuroras Europoje dabar turi bendradarbiauti vis labiau ir labiau. Visą tai tam, kad būtų galima e, apginti nukentėjusiųjų teisės ir kad būtų galima geriau apsaugoti piliečius. Europos komisija mano, kad tam, kad galėtų vykti tas teisinis bendradarbiavimas, šis e, orderis yra puikia priemonė, gera priemonė, nes tas bendradarbiavimas turi vykti sklandžiai, jis turi būti kuo sklandesnis. O ši priemonė, šis orderis turi būti žingsnis pažangos linkui, tobulinant teisinį bendradarbiavimą. Nes valstybės gali dabar, gali pačios spręsti, nori bendradarbiauti tarpusavį tam tikrais atvejais ar ne. Dabar šio orderio dėka bus galima stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių, pasitikėjimo pagrindų, bus galima geriau užtikrinti pagrindinių teisių gynimą ir bus galima e, sulaukti tinkamų duomenų, tinkamų įrodymų. Visa tai padės įrodymus surinkti ir pripažinti žymiai efektyviau, greičiau, niek, niekaip dėl to nenukentės pagrindinės e, įtariamųjų teisės, niekaip nenukentės pagrindinės teisės. E, turi būti numatytos specialios nuostatos, kaip pasakyta, ketvirtajame skyriuje, kitaip tariant, čia galėčiau paminėti informacija, pavyzdžiui, apie banko sąskaitas. Kartais tokia informacija, konfidenciali informacija yra reikalinga. Pritariu pranešėjo nuomoniai dėl tos svarbos, e, kurią jis minėjo dėl procedūrų išlaikymo. E, žinoma, procedūros neturi būti pažeistos ir priemonėje tai yra aiškiai paminėta. Komisija norėtų priminti, kad visos gairėse numatytos priemonės, e, direktyva dėl teisės į advokatą turi būti išlaikytos, tuo būdu bus sustiprintos procedūros teisės ir e, minėtas orderis tam tik pasitarnaus. Taryba ir komisija siekia, sieks, kad būtų rasta tinkama pusiausvyra, primant galutinius sprendimus dėl šio dokumento. Dėkuoju. Ačiū. Dabar kreipiuosi į kolegas, pradėsime diskusijas. Šeši yra užsirašę pasisakymai Kročeta, Albrecht, Brons, Koelio, Fos ir Intveld. Ponas Kročeta kalbės pirmasis. Dėkoju. Kolega Melau parengė pranešimą, kur numatyta yra jau čia minėtų naujų dalykų. Mes prašymė, kad būtų numatyta visa eilė garantijų, kurių tikslas būtų apsaugoti piliečių teisės. Mano supratimu, tai yra labai svarbus dalykas. Šis Europos tyrimo orderis baudžiamosiuose bylose mūsų supratimu yra būtinas dalykas ir aš manau, kad taryba teisingai pasielgė, kad pateikė šią iniciatyvą, kadangi yra akivaizdu. kad negalima sutikti su tuo, kad prasižengimai ir nusikaltimai lieka neištirti dėl to, kad trūksta bendradarbiavimo tarp policijos tarnybų kad trūksta teisinio bendradarbiavimo tarp atskirų šalių suinteresuotų tarnybų ir kompetentingų tarnybų. Kaip minėjo kolega Melau, mes turėsime remtis naujų principų, būtent abipusiškumo principų. Kiekviena šalis pripažins, kad kita šalis, tyriant vieną ar kitą klausimą, elgesi teisingai. Klausimas, ar to pripažinimo nebus per nelik daug. Kodėl? Tarybos dokumente nėra, pavyzdžiui, kartais užtikrinama piliečių teisų apsauga arba pagrindinių teisų apsauga. Įvairių šalių teisinės taisyklės skiriasi, tad reikia apsispręsti, kaip elgtis tokiais atvejais. Pamirškim spaudą, ne, neminėkim čia jos. Tačiau, pavyzdžiui, žinomas yra Vengrijos atvejais. Reformos tenykštės iš tiesų kelia problemų pastaruoju metu. Mm, europiečio supratimu ten yra rimtų problemų. Tad kaip bus galima įgyvendinti Europos tyrimo orderį, kurį pateiks Vengrija ir kurio sulauks, pavyzdžiui, e, kokia nors kita šalis ir kur bus bandoma apginti ES piliečių teisės. Aš manau, kad ponas Melau e, pabandė šiek tiek nustatyti ribas tarp visų šitų dalykų, tačiau būna tokių situacijų, kurios dėja yra probleminės. Nuo pat pradžių mes jau sakėme, kad šis Europos tyrimo orderis turi būti išduotas kokio nors teisinio organo, bet koks policininkas iš, kokio, iš kokios nors valstybės narės negalės kreiptis į kolegą kitoj šaly, e, parašydamas vieno ar kitų duomenų tyrimui, jeigu nebus tos teisinės struktūros atitinkamos ir kompetentingos leidimo. Tai būtų pažeidimas to, kas yra pasakyta pagrindinių teisių hartijoje. Tai būtų policinis valstybės plėtojimas. Taigi reikia teisinės struktūros. Ir klausimas būtų toks, o kas prieš tai, kas įgyvendins tokį sprendimą valstybėje, kur turi būti gyvendintas šis orderis. Ką tik štai ponas Melau sakė, jog yra atveju, kad pavyzdžiui vienas ar kitas E, dalykas, kuris laikomas nusikaltimu vienoje šalyje, nebūtinai tokiu laikomas kitoje. Tai kas tada? Ar reikės remtis tarptautinėmis sutartimis ar kitomis taisyklėmis? Pagal teisinės valstybės taisyklės, pagal nusistovėjusius principus, būtent teismas turi nuspręsti, ar kompetitinga teisinė struktūra turi spręsti, ar kalbama apie uh, pažeidimą, nusikaltimą ar ne. Nes priešingų atvejų e, tai reikštų, kad politikai neteisėtai kišasi į, nu, į pažeidimų vertinimą. Kitaip tariant, kyla klausimas, kokias teisės čia turi asmenys, kaip užtikrinti, kad jų teisės būtų tinkamai apgintos. Dar vienas svarbus teisinis klausimas. Įgyvendant šį orderį kas yra, kokiam atsakovui turi atsiskaityti žmogus. Įsivaizduokim, kad buvo paskelbtas toks Europos tyrimo orderis Vengrijos ar kieno nors kito tai ir čia pamatysime, kad iškils sunkumų. Nes galima paminėti, kad galima sulaukti teisinės pagalbos, žmogus turi teisę tokio sulaukti ir taip toliau ir panašiai. visada galima iškelti klausimą, ar yra numatytas lygiai teisiškumas koks nors, ar pariteto principo įgyvendinimas. Manau, kad kai kuriais atvejais, kai tenka, pažiūrėjau, nagrinėti bylas susijusią su mafijos veikla ar, ar kitas sudėtingas bylas, turime elgtis labai atsargiai. Negalime sakyti, kad piliečių teisės yra nepažeidžiamos visais atvejais, tiesiog reikės numatyti atitinkamus saugiklius. Šiuo e, dokumentu mes siekime kuo geresnio bendradarbiavimo e, vykdant tyrimus. Mes manome, jog tarybos iniciatyva yra puiki, ji yra svarbi, pripažįstame, kad pranešėjas atliko puikų darbą, bet mes manome, kad klausimai susijęs su pagrindinėmis teisėmis – turės būti įtraukti į šį pranešimą. Ačiū. Dėkoju ponui Kročetai, ponas Albrechtas. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu vokiškai. Kągi, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Melo, pranešėjui. Manau, kad pranešimas yra svarbus, svarbu žingsnis į priekį, svarbu, kad apie tai šiandien diskutuojame nes taryba jau šiuo metu bando pasiekti susitarimą, na, o mes parlamente irgi turėtumėme parengti poziciją ir informuoti tarybą apie tai, ką mes nusprendėme. Pirmiausia, pabrėšiu tai, kas yra gerai. Tai yra tie klausimai, kurie jau buvo iškelti, proporcingumo klausimas, dvigubo nebisin idem principas. Ir dabar keletas e, kitų komentarų. Ponas Kročeta pa, paminėjo daug svarbių dalykų, ypatingai proporcingumas. Taip pat pagrindinės teisės. Čia reiktų tam tikrų pakeitimų ir aš siūlyčiau pirmąjį skirsnį Pirmas, pirmame skirsnyje, kur kalbama apie nedidelius nusižengimus, galbūt apskritai to skirsnio nereiktų įtraukti į šį paketą, nes kyla tokių nemenkų problemų, kaip dažnai nutinka, sukūriamos nevienodos sąlygos, kai yra nustatomi bendri minimalų standartai dėl abipusio pripažinimo. Taigi Aš manau, kad daugiau dėmesio turėtumėme skirti pagrindiniams esminiams dalykams. Pavyzdžiui, priežastys, dėl kurių atsisakoma patenkinti prašymą, galbūt tos priežastys turėtų būti nurodomos aiškiau. Aišku, pagrindinės žmogaus teisės bus labai svarbus elementas, bet tarkim, nedėlių nusižengimų atveju galbūt to galime išvengti, bet apskritai proporcingumas turėtų būti viena priežasčių, kodėl galima atmesti prašymą. Bet aišku, dar apie tai reiks daugiau pakalbėti. Kitas klausimas jau, - jautrios priemonės susijusios su, su teisėmis. Pavyzdžiui, telefonių pokalbių pasiklausimai. Reikia tikrai pamastyti, ar vertėtų įtraukti tai į šią direktyvą. Galbūt nereiktų įtraukti šio klausimo direktyvą ar palikti ją reglamentuoti kitose dokumentuose. Taip pat reikia numatyti daug judėjimo laisvės, kalbant apie pagrindinių teisų reikalavimus. Kitas dalykas - abipusis pripažinimas. Jeigu kyla rimtų problemų, nėra, nėra užtikrinamas proporcingumas, tuomet taip, tai galima pritaikyti. Tačiau vėlgi aš prašyčiau ir valstybių narių, ir tarybos susitarti dėl minimalių standartų. Na, o parlamente turėtumėme tikrai aiškiai parodyti, jog norime šio orderio, norime šių priemonių, tačiau norime, kad nustatant minimalius standartus, prieiga prie teisinių paslaugų, uh, čia turėtumėme padaryti daug, daugiau pažangos ir tai irgi yra dėryb, dėrybinio paketo dalis. Pavyzdžiui, kalba, kalbant apie teisę gauti advokatą. Čia irgi su tuo yra susiję įvairūs dalykai. Taip pat turime pasirūpinti ir teisę į gynybą. Čia irgi reikalingas, atitinkam, reikalingas atitinkamas balansas. Taigi, ačiū, tikiuosi, kad susitarsime greitai. Ponas Brons. Ačiū. Na, tikiuosi, kad nieko nepraleidau ir viską teisingai supratau, bet šiandien po pietų buvo teigiama, kad jeigu dėl kažkokios veikos yra skundžiamasi, bet ji nėra nusikaltimas antroje valstybėje, antroji valstybė gali atsisakyti, pripaž... pripažinti tyrimo orderį ir atsisakyti, gali atsisakyti atlikti tyrimą. Tačiau panašu, kad tai prieštarauja taisyklėms, kurios taikomos arešto orderiui nes kuomet yra asmo, asmo vis tiek yra areštuojamas antroje valstybėje, ne, netgi jeigu ta veika nėra laikoma nusikaltimu. Ir man įdomu, ar tyčia yra toks prieštaravimas, nes panašu, kad išduodanti institucija pirmoje valstybėje gali išduoti arešto orderį įtarimų pagrindų, įtariant, kad asmuo atliko nusikalstamą veiką, kuri yra nusikaltimas pirmoji valstybė, bet ne antroji valstybė, tačiau antroji valstybė negali reikalauti, kad būtų atliekamas tyrimas. Ir tuomet kyla klausimų, e, ar apskritai buvo padarytas tas nusikaltimas. Tikiuosi, kad visi mane supratote. Dabar jeigu atliekamas tyrimas ir žmogus yra išsiunčiamas iš tos valstybės, kurioje tas ta veika nėra laikoma nusikaltimu, aš manau, kad čia reikalingas reikalingos tam tikros ekstra, ekstradicijos ir išdavimo procedūros. Tačiau kaip gali būti baudžiamas asmo už nusikaltimą, kuris negali būti tyriamas? Tikiuosi, kad visi supratote. Ačiū, ponia Brons, ponas Kalviu. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pritarti Nuno, Nunio Melo nuomonėje, kad reikalinga siekti pažangos, kuriant teisingumo Europą. Ir daugelis sėdinčių čia, šioje salėje mano, kad reikia ne vien tik tai saugumo, bet ir taip pat teisingumo Europos. Taip teigiame ir kalbėdami apie arešto orderį ir dabar. Šiek tiek pasiekėme pažangos dėl procedūrinių teisių. Ir tai, ką darome dabar, tiesiog bandome sustiprinti tai, ką komisijos atstovas pavadino kertiniu akmeniu, tai yra pasitikėjimas, tai yra esminis dalykas. Ir aš manau, kad ponas Melo puikiai padirbėjo. Aš manau, kad jis atsižvelgia į daugelį mums rūpimų klausimų, ypatingai dėl bendradarbiavimo stiprinimo, baudžiamosiose bylose. Didelė problema yra legitimumas, teisėtumas. Aišku, tai yra susiję su apskritai piliečių teisų apsauga. Ir tai puikiai atsispindi pono Melo pranešime. Aš labai džiaugiuosi, kad jis daro nuorodas, nuorodą į Europos žmogaus teisų hartiją ir kaip kiti kalbėtojai, ypatingai ponas Kročeto, manau, kad teismai turi būti privalomai traukiami į šį procesą. Tik tokiu būdu galėsime užtikrinti piliečių teisų apsaugą. Aš manau, kad pradžia nebloga, ponė pirmininkė. Tai yra bendro sprendimo prieimimo procedūra ir tikrai reiks kartu su taryba dar nemažai padirbėti. Ačiū, ponė Koelio, ponas Vos. Ich freue mich über den ambitionierten Berichtsentwurf und Man labai malonu, kad e, parengtas toks ambicingas projektas. Noriu padėkoti ponui Melod. E, Būčiamasis teisės harmonizavimas yra labai svarbus ir džiaugiuosi šio rezultatu. Nedaug laiko turėjome pasirengti šiai diskusijai. Man reikėtų detaliau paskaityti tekstą, tačiau norėčiau pozityviai pažymėti keletą dalykų, kuriuos jau pastebėjau ir kurie buvo paminėti. Visų pirma, nuoroda į įvairias e, skirtingas tvarkas šalyse ir e, įvairių tradicijų pagarba skirtingos valstybės narėse yra pozityvus dalykas. Aš pritariu Janui Filipui dėl to, kad po, po poreikis e, tyrimo orderiui yra tikrai didelis, kaip paminėta, ir daugelis valstybių narių turi konstitucinį e, reikalavimą patikrinti e, proporcingumą šalyje, kurioje įgyvendinamas orderis. Todėl tai reikia tai traukti 8 straipsnio pirmąją dalį. Ir rekomenduoju, kad tai būtų įtraukta į 5 straipsnio A dalį. Kiti dalykai taip pat yra pozityvus, pavyzdžiui, kaštų atlyginimas, pavyzdžiui, kaip minėjau, 17 pakeitime. Ir kaip minėjo Janas Filmas taip pat, ne, dvigubos bausmės klausimas kaip e, pagrindas atmesti prašymą yra įtrauktas. Tačiau nesu įstikinęs, ar kai kurių nenueinama šiek tiek per toli. Kai kurie pagrindė atsakyti tenkinti prašymą 10 straipsnėje turėtų būti galbūt dar šiek tiek panalizuoti detaliau. Reikia aiškiai suprakti, ar abipusio pripažinimo klausimas nėra panaikinamas teisę atmesti prašymą. Gali būti, kad kai kurie pagrindai atmesti prašymą e, gali būti netinkami. Tačiau dar apie tai reikia pagalvoti. Galbūt Galėčiau pateikti rekomendaciją dėl termino pakeitimams. Kiek žinau, šiuo metu terminas yra sausio 31 diena. Čia terminas galbūt ilgesnis negu kai kurie kitų praš... pranešimų atveju, tačiau noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbus, fundamentalus pasiūlymas, turintis didelę reikšmę, todėl turime turėti pakankamai laiko. Tai aš rekomenduočiau E, surenkti kitą diskusiją šiuo, e, šiuo klausimu, kai detaliai e, šį dokumentą išanalizuosime. Ir tam iš tikrųjų reikėtų prailginti pakeitimų pateikimo terminą. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas, ponia Infeld. Ačiū, ponia Pirinkė. Manęs prašė mūsų šešėlinę pranešėją Sarą Latford pasidalyti kai kuriomis mintimis, kai kurios dalykus turėsiu tiesiog paskaityti. Jį džiaugiasi pasiūlymu iš principų, bet sako, kad turime būti labai atsargus. Jeigu pagalvosime apie savo patirtį iš Europos arešto orderio, tai idėja buvo gera, bet praktikoje atrodo yra daugiau kliučių ir problemų, negu buvo numatyta iš pradžių. Jį labai e, smarkiai pabrėžia, kad, kad pasiūlymai galėtų būti pagerinti, pabrėžiant e, smarkiau įtariamųjų teisės, pavyzdžiui, įtraukiant procedūrų teisų kelio gairias, taip pat paminint naują pasiūlytą direktyvą dėl aukų teisų. Sara Latvar taip pat pabrėžia, kad pagrindas atsakyti vykdoti orderį turėtų būti pakankamai um, platus, o priemonės turėtų uh, būti pagristas uh, savarankiškomis plačiasnėmis teisėmis atsakyti, vykdyti orderį. Kai orderio, dėl orderio išdavimo, tai Pana Latford mano, kad pranešėjo pasiūlymas 22 pakeitime, kad vykdančioji institucija taip pat turėtų būti teisminė institucija yra nebūtinas. Jį mano, kad yra vietos tam, kad e, teisminės institucijos turėtų išduoti tiesiog tik tai e, tyrimo orderį. E, Ji taip pat pridarė pranešėjų, kad yra papildytos priežastys atsisakyti vykdyti e, prašymą, tai yra nusikaltimo turinio nebuvimo ir žmogaus teisų pažeidimus, tačiau jis siūlo pakoreguoti šiek tiek formuluotės. Na ir pagaliau. Jis sako, pranešėjas pagerito 13 straipsnį dėl teisinio žalos atlyginimo asmenims, tačiau galbūt būtų galima šį straipsnį dar labiau sustiprinti. Pavyzdžiui, gynimo teisininkams, gynybos teisininkams galėtų būti suteikta teisė gauti galės pagal Europos tyrimo orderį taip pat. Man atrodo, kad tiek. Ji E, perdavė daugiau pastabų, tačiau jos jas aptaras kartu su pranešėju e, akis į akį. Kadangi daugiau nėra pasisakymų, vėl e, norėčiau steigti žodį pranešėjui ponui Melo. Panas Kročeta. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta reikėtų pakeitimų datą prailginti. 31, taigi jau čia pat. Galbūt galėtume pateikti vasario, iki vasario pirmos tuos pakeitimus, nes tai mums leistų laimėti savaitę darbo dar. Nes iš pirmo žvilgsnio regis turėtume tik tris dienas, bet susidaro visą darbo savaitę šiaip iš esmės. Ačiū ponui Kročeto. Dabar kreipiamės į poną Melau. Sekretoriatas man sako, jog tai pakeitimų teikimo laiką yra galima prailginti, pranešime iki kada elektroniniu paštu. O dabar žodis pranešė ponui Melau. Dėkoju. Ačiū kolegoms. Regis, kad egzistuoja sutarimas sutampa daug maž nuomonės tarp komisijos ir tarybos pozicijų. Pone Kročeto tekstas buvo išdalintas palyginus neseniai, bet taip greitai, kai tik buvo įmanoma tai padaryti. E, tai yra susiję ir su pakeitimais, be abejo. Mes norėjome, kad būtų numatyta galimybė policijai teikti tam tikrus prašymus. E, o kitose šalyse tai yra numatytos teisinės struktūros, kurios gali tokius prašymus teikti. Kas apibrieš, ar vienas ar kitas veiksmas ar veika yra nusikaltimas vienoje šalyje, kai kitoje šalyje tokia pat veika nusikaltimu nelaikoma. Uh, tai turėtų numatyti vyk, e, orderį vykdanti šalis. Taigi, jeigu tam tikra veika šalyje, iš kuriai teikiamas orderis nėra laikomas nusikaltimu, tai tuomet e, šalis gali atsisakyti vykdyti tokį orderį. Ir manyčiau, kad svarbu taip pat matyti galimybę advokatams tinkamai atstovauti jų ginamiesiems. 13 straipsnis e, apie tai kalba detaliau. Įtarimasis asmo gali pateikti apeliaciją be abejo, tai yra numatyta tarytam straipsnėje. Pone Intveld kalbėjo apie galimybę advokatams pateikti tam tikrus pageidavimus ir iniciatyvas. Antrajame pakeitime 13 straipsnio apie tai yra kalbama. Abiejų šalių advokatai ir atstovai turėtų remti šią informaciją kad galėtų tinkamai pasinaudoti apeliacijos teisę, taip kaip numatyta yra visais kitais atvejais. Taigi mintis yra štai kokia. Ši priemonė neturėtų būti kažkokia savavališko pritaikymo priemonė. Suinteresuoti asmenys turi turėti teisę gauti informaciją, kaip tai numatyta kiekvienoje teisinėje valstybėje. Ponui Albrechtui norėčiau štai ką pasakyti. Dėkuoju už jūsų komentarus. Jūsų pateiktas pavyzdys rodo, kad tai galėtų būti pagrindas atsisakymų vykdyti e, šį orderį. Jeigu, pavyzdžiui, iš Vokietijos Portugalija prašo tam tikrų dalykų pagal šį orderį, tačiau pažeidimas Vokietijoje nelaikomas pažeidimu, tai tuomet Vokietija gali atsisakyti vykdyti tokį uh, orderį. Tai yra labai aiškiai išdėstyti dalykai. Pone Bronks, jūs kalbėjote apie ekstradicijos procedūrą. Aš nežinau, ar teisingai jūs supratau, tikiuosi, kad teisingai. Aš manau, kad jūs nesirpte kritiškai apie šalį, kuri, kuri atsisako vykdyti Europos tyrimį orderį, jeigu viena ar kita veika orderį gyvendinti turinčioje šalyje nėra nusikaltimas. Ekstradicija taip pat galima atsisakyti vykdyti tam tikrom aplinkybėm. Ir tai irgi yra atitinkamuose dokumentuose numatyta. Pavyzdžiui, iš Portugalijos nebūtų išduodamas pilietis, jeigu šalyje, kuri prašo ekstradicijos tam tikrą veiką nusikaltimų laikoma, o Portugalijoje ne. Portugalija. Pavyzdžiui, niekada neišduotų žmogaus, kuris būtų siunčiamas į šalį, kur yra taikoma mirties bausmė. Taigi yra tam tikrų skirtumų. Europos tyrimo orderis neturi būti vykdomas tuo atveju, jeigu šalyje, kuri turi orderį gyvendinti, viena ar kita veika nelaikoma nusikaltimu. Já, já, até lhe pedia esclarecimento com mais uh, precisão, se, se, se, o puder, se o puder fazer. Uh, e por último. Na, galėsime detalės aptarti vėliau, kitą kartą. Sulaukime pakeitimų teikimo laiko prailginimo ir galėsime tuo pasinaudoti, nes galėsime daugiau padiskutuoti. Ir manau, kad tai bus vertingas laikas mums visiems. Galėsime geriau atsižvelgti į savo šalių konstitucijas Aš renksiu šešėlinių pranešėjų sustikimą, gal Strasbūro savaitės metu dar. Ir šiaip ar taip, tas pakeitimų teikimo laiko prailgimas yra geras dalykas. Ačiū. I... Dėkoju, ponė Melo. Dabar pereisime prie antro darbo atvarkės, popiečio darbo atvarkės punkto. Tai būtų padėtis Vengrijoje. Pone Fransuas Liubai atvyko. Palauksiu, kol ji atsisė šalia manęs. Ji yra Teisingumo generalinė direktorė ir ji pristatys komisijos vertinimą dėl padėties Vengrijoje. Šis darbotvarkės punktas buvo įtrauktas socialistų Aldė ir, fra, ir žaliųjų frakcijų prašymų. So, uh... Kągi, žodį suteiksiu poniai Liobail pirmiausia. Po to pasisakys koordinatoriai arba tie, kurie nori kalbėti frakcijų vardu. Na, o po to prasidės bendrosios diskusijos. ponė pirmininkė, kad norėčiau, kad ir neprisijungusieji gautų žodį. Aš norėčiau pasakyti jų vardu. Taip, puiku. Taigi, ponė Lebai, e, pirmiausia žodis jums, kad informuotumėte mus apie komisijos poziciją Vengrijos atžvilgiu. Well, thank you, thank you, chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, čia yra svarbus elementas šioje srityje. Būtent komisija labai greitai sureagavo ir turiu pasakyti, kad komisija sureagavo dar prieš visus kitus ir sakė savo poziciją labai anksti proceso pradžioje, dar prieš paskelbiant įstatymus, prieš įsigaliojant konstitucijai. Na žinoma, komisija laikosi teisinės nuomonės. Komisija yra sutarčių sergėtoja Ir šiuo pagrindu komisija įvertina, kiek Vengrijos įstatymai atitinka ES teisės aktus. Vicepirmininkė ponė Reding gruodžio mėnesį laiške teisingumo ministrui ponui Navračik rašė, kad jai rūpi trys pagrindiniai dalykai teisingumo srityje. Čia konkrečiai kalbėsiu apie teisingumo srity. Viena iš tų problemų yra pensijinis amžius, teisėjų ir prokurorų pensijinis amžius. Pagal naują Vengrijos konstituciją, išskyrus tik e, kurijos pirmininką, joks kitas teisėjas negali dirbti nei iki 62 metų. Taigi nuo 70 darbo amžius sutrumpinamas iki 62. Na ir 31 gruodžio 2012 metų turėtų būti numatyti nauji terminai. Taigi komisija įvertino, kiek ši priemonė atitinka vienodų sąlygų užimtumo srityje direktyvai. Pagal šią direktyvą yra draudžiama diskriminacija amžiaus pagrindu. Ir jeigu yra diskriminacijos atveju, tuomet diskriminacija įmanoma tik tai esant objektyviams ir proporcingams, proporcingiams paaiškinimams. Pagal Vengrijos įstatymus situacija teisiškai nėra teisinga dėl to, kad vyriausybė pati pareiškė, kad sutrumpinamas darbinis, prailginamas darbinis amžius nuo 62 iki 65 metų per ateinančius metus. Thank you.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 vertina Vengrijos poistatyminius teisės aktus kaip sutarčių sergėtoje ir teisingumo srityje, kuri yra Teisingumo generalinio direktorato sritis, yra trys svarbiausi klausimai čia. Pirmasis, kaip jau sakiau, yra pensijinis e, teisėjų ir prokurorų amžius, kadangi turime įvertinti, kiek suderintos yra tos priemonės, sumažinamas pensinis amžius nuo 70 iki 65. Ar tai atitinka direktyvos dėl vienodų sąlygų užimtumo srityje nuostatoms tam, kad būtų išvengta diskriminacijos šioms profesijų grupėms? Na ir Vengrijos vyriausybė paskelbė, kad jie patys kaip ir ketina prailginti pensinį amžių nuo 62 iki 65. Kaip sakiau, 275 yra teisėjai, kurie turės išeiti į pensiją iki 12 metų gruodžio 31 dienos. Tai yra pirma mums e, rūpintis rytis. Kitas klausimas, kitas, e, kita problema yra teismų nepriklausomumas kadangi pagal poįstatyminius teisės aktus naujos nacionalinės teismų tarnybos pirmininkas gauna įgaliojimus dėl teismų operacijų valdymo, žmogiškųjų išteklių, biudžetų valdymo ir bylų nagrinėjimo skirstimo. Tai faktiškai vienas asmuo priima pačius svarbiausius sprendimus dėl teismų darbo ir nėra jokių koleginių sprendimų dėl teismų valdymo ir veiklos. Be kita ko, aukščiausio teismo buvusio pirmininko pirmininkas buvo išrinktas šešeriems metams, devintaisiais metais, dabar jo kadencija yra nutraukiama 11 e, metų pabaigoje. Na, o kiti aukščiausio teismo teisėjai ir toliau dirba kaip teisėjai, kaip naujos kurijos teisėjai, kurijos, kuri buvo įsteigta ir kuri dabar keičia aukščiausiai teismą. Taigi toks įgaliojimų ir teisų tokia koncentracija ir tai, kad per anksti yra nutraukiama aukščiausio teismo pirmininko kadencija, kelia atitinkamų klausimų, kiek konkrečiai yra nepriklausomi teismai Vengrijoje. Na ir kiek tos priemonės atitinka 47-ąjį pagrindinių teisų hartijos straipsnį. Čia irgi svarbus klausimas. Taigi mes tai vertiname, kadangi, tos dalykus vertiname, kadangi 47-ame straipsnėje yra teigiama, kad visi, kurių teisės yra garantuojamos ES ir jos, jeigu, jeigu jos yra pažeidžiamos, tuomet jie gali gauti teisę į nepriklausomą teismą. Taigi kyla tokių sisteminių klausimų. Klausimų, kuriuos turime įvertinti. Dar teisingumo srityje yra e, trečiasis elementas, kuris mums kelia nerimo, apie kurį laiške kalba ir vicepirmininkė ponė Reding, laiške ministrui. Būtent e, duomenų apsaugos e, pareigūno nepriklausomumas. Pagal naująjį Vengrijos duomenų apsaugos įstatymą nacionalinė duomenų apsaugos agentūra keičia duomenų apsaugos komisarų tarnybą. Pagal šį statymą vėlgi iš anksto per anksti yra nutraukiamas, nutraukiama šešių metų duomenų apsaugos komisaro kadencija. Duomenų apsaugos komisaras buvo paskirtas aštuntaisiais metais. Be kita ko, šiame įstatyme yra numatyta galimybė priimti sprendimą dėl atleidimo. Ta sprendimą gali priimti premjeras ar prezidentas. Savavališkai. Taigi tai pažeidžia nacionalinės domenų apsaugos tarnybos nepriklausomumą, o apie nepriklausomumą yra kalbama 96 metų domenų apsaugos direktyvoje ir taip pat apie tai kalbama ir žmogaus teisėjų hartijoje. Taigi tai yra teisingumo srityje patys aktualiausi klausimai, buvo paliesti vicepirmininkės ir kiti klausimai, konkrečiai Nacionalinio banko nepriklausomumas. Gruodžio mėnesį komisarė apie tos klausimus užsiminė irgi Vengrijos vyriausybei. Taigi dabar svarbu vertinti, kas vyks toliau. Komisija ketina užbaigti teisinę analizę, kadangi kaip sutarčių tai sergėtojo komisija turi veikti pagal labai aišku teisinį pagrindą ir komisijos tarnybos atliks tą analizę. O tada jau komisija galės priimti sprendimą per kitą posėdį kitą savaitę, kuris įvyks konkrečiai sausio 17 dieną. Tada komisija, žinoma, visapusiškai pasinaudo savo prerogatyvomis kaip sutarčių sergėtoje ir ypatingai pas, gali pasinaudoti galimybę pradėti pažeidimų procedūrą, jeigu bus sukaupta teisinių argumentų įrodančių, kad nėra laikomasi prievolių, kurios buvo prisimtos įstojus į ES. Taigi komisija tuomet ir nuspręs, kokių veiksmų imtis, remiantis tos teisinės analizės išvadomis. Kita savaitė sprendimas 17 dieną ir bus priimtas. Ačiū. Uh, and, uh, you, Ačiū, ponė Labai už visapusišką analizę. Dabar kreipiuosi į kolegas ir pradėsime diskusiją. Yra nemažai parlamento narių, kurių nori kalbėti. Na ir pirmiausia, suteikiu žodį tiems, kurie pasisakys frakcijų vardu, yra koordinatoriai. tokia tvarka, kokią ją paprašė žodžio. Paprašysiu e, laikytis trijų minučių skirto laiko, kitaip mums pritrūks laiko. Pirmiausia, EPP atstovas ponas Engelis. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikėjausi pirmąją kalbą pasakyti labiau teisė, kurios tema, tačiau kadangi E, taip jau yra, tai teks kalbėti apie tai. Manau, kad nėra prasmės kartoti to, ką pasakė pana Labai detaliai. Galbūt mums reikėtų pagalvoti, kas vyksta procedūrinė prasme ir koks yra politinis fonas viso to, kas vyksta. Po Vengrijos rinkimų 2010 metais Vengrijai e, vadovauja partija, kuri koalicijoje gavo 53 procentus balsų ir turi du trešdalius vietų Vengrijos parlamente. Tai yra dauguma, kurios reikia siekiant pakeisti konstituciją ar pagrindinius įstatymus. Tai yra faktų išdėsmas, dėl to ginčytis nėra ko. Galbūt atrodo keista, bet kartais susidaro įspūdis, kad netgi dėl to reikėtų prieštarauti, kad tai yra neteisėta. Tai yra Vengrijos rinkėjų valios išaiška, kurią jie pareiškė 2010 metais. Dauguma e, ėmėsi keisti konstituciją gana fundamentaliai, tai yra pakeitimas, kuris retai pasitaiko kitur. Ir tai yra įmanoma. Ir nors e, konstitucijos pakeitimai nesuslaukė vienbalsio pritarimo, gana pozityviai tai įvertino ir Europos taryba. Ji e, buvo pateikta po plačių konsultacijų su Vengrijos piliečiais. 11 procentų e, piliečių komentavo tai, kas buvo pateikta. Ir konstitucija galioja nuo sausio pirmos dienos. Pagrindinių įstatymų klausimas ir problemos, kurias išdėstė ponė e, Labai. Nepriklausom, teisėjo nepriklausomumas, e, pensinis amžius, e, domino apsaugos pareigūno klausimas. Kiti dalykai dar galima būtų pridėti ir Centrinio banko nepriklausomumą, nors tai nepriklauso šio komiteto kompetencijai. nors e, šį klausimą galima analizuoti kitur turbūt. Kaip suprantu, Europos institucijos turi tam tikrą procedūrą, jeigu yra abejonių dėl nacionalinio teisės akto atitikimo bendrijos nuostatoms. Tai reiškia, kad Europos komisija daro tyrimą, kokia yra jos pareiga ir kompetencija kaip sutarčių saugotojos. Ar tie teisės aktai patvirtinti valstybė narėje atitinka bendrijos teisės aktus ar ne. Komisijos vertinimas, vertinimas susilauksime kitą savaitę. Šiandien kalbėjausi su komisare Reding, norėdamas tai aptarti tiksliau. Ir mane susidarė įspūdis, kad komisija nežino, ką jie daro. Priešingai sudaro įspūdis, kad komisija viską puikiai žino, ką jie daro. Ir Vengrijos e, institucijos yra įsipareigojusios, kaip jos pakartoja pastaruoju metu, ne tik rimtai atsižvelgti į komisijos rekomendacijas, bet ir imtis veiksmų, kaip jį padarė po to, kai komisija pasiūlė e, žiniasklaidos įstatymo atveju, kas susilaukė daug dėmesio šiame parlamente. Mano ir APP e, įspūdis yra toks, kad šiuo metu turime palaukti komisijos gautinio vertinimo. E, Juos lauksime kitą savaitę. Ir po to matysime, ką komisija siūlo Vengrijos valdžiai ir kaip Vengrijos valdžia sureaguos. Viskas rodo, kad Vengrijos valdžia e, tikrai kreips dėmesį į tai, ką pasakys komisija ir imsis atitinkamo suderinimo, jeigu bus tokia būtinybė suderinti tas abejotinas nuostatas. Ir tuomet vyks normali procedūra, įtvirtina Europos Sąjungoje, ji bus įvykdyta. Iki to aš nematau jokios priežasties e, isterikuoti ir nematau priežasties, kodėl mes šią komitete Europos parlamentas turėtų kažkoks tai galutinis tribunolas dėl svarnios valstybės ES sprendimų. Vengrijos valdžia atsakė į ponios Reding klausimus, e, pateikdama dokumentą, kurį sudaro 19 puslapių teksto. Iš to aš darau išvadą, kad jie rimtai tai žiūri ir jeigu komisijai tai taip pat žiūri, visas reikalas turėtų užsibaigti e, kitą savaitę visai rimtai, ko ir reikia. Ačiū, pane Angelė, toliau. Pane Gans. Ačiū. Nekalbėsiu apie ilgą istoriją, kaip panas Engelis. Kalbėsiu apie labai konkrečią situaciją. Visų pirmiausia, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Tiesa, kad komisija elgi, veikia labai greitai. Turiu keletą klausimą. klausimų Vienas iš jų yra susijęs su jūsų lūkesčiais dėl Vengrijos vyriausybės. Pranešime spaudė, spaudai vakar sakote, kad e, teisinė viršenybė, e, žiniasklaidos laisvė, pagrindų laisvės yra geriausia garantija e, piliečiams ir partneriams. Ir geriausias būdas panaikinti tuos būštavimis yra Vengrijos valdžios veiksmai. Kokių veiksmų jūs tikitės iš Vengrijos institucijų per ateinančią savaitę? Žinant, kad kitą savaitę kolegija priims sprendimą, ar imtis veiksmus, e, taikant pažinimo procedūrą ar ne. Tikimės, kad to nereikės, bet būtų labai svarbu žinoti, kokie yra lūkesčiai. Ko jūs tikitės? Kitas klausimas yra susijęs su teismų nepriklausomumu ir duomenų apsaugos ombudsmeno e, tarnybos nepriklausomumu. Jūs minėjote abu. Jūs e, tai suformulavote labai panašiai, sakydama, kad ar kildama klausimą, kaip užtikrinama, kad e, kadencijos pabaiga dar nepasibaigus numatytai kadencijai iš esmės nekelia klausimo dėl teisėjų ar duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumo. Ar atsakymai, kuriuos pateikė panas Navračičius 19 puslapių, ar nežinau kiek ten puslapių dokumente, buvo patenkinami komisijai. Būtų svarbu žinoti, ar jūs bijotės, ar manote, kad tie atsakymai pateikė informaciją kuri paliudytų, kad nepriklausomumo klausimo nebėra. Kitas klausimas susijęs taip pat su štai ko. Ar nemanote, kad tokių, tokios nepriklausomų institucijų ir organizavimo pasikartojimas, pavyzdžiui, domenų apsaugos pareigūno, aukščiausiojo teismo ar aukščiausiojo teismo pirmininko atleidimo, yra labai panašus, tai yra panašus procesai. Ar nemanote, kad tai yra sisteminio pobūdžio klausimai ir reikėtų juos analizuoti kažkaip kontekste. Ir ar nemanote, kad tai jie reikalauja daugiau politinio, o ne teisinio atsakymo? Nes atrodo, kad užsipolamos tam tikros demokratinės nepriklausomos institucijos pagal labai panašias procedūras. Norėčiau grįžti šiek tiek laike ir paminėti žiniasklaidos įstatymą ir diskusiją apie jį praėjusiais metais. Ponas Engelis paminėjo, kad Vengrijos valdžia atrodo yra pasirengusi pakeisti viską, ką reikia pakeisti. Taip ir tikimės, kad tai bus. Tačiau pernai su žiniasklaidos įstatymu e, jie padarė taip vadinamus kosmetinius pakeitimus, o ne pačią įstatymo esmę. Kaip jūs e, renktumėtės išvengti tokios problemos? Vėl, žinau, kad ne jūs asmeniškai, bet komisija apskritai tirdami žiniasklaidos įstatymo poveikį. Na, komisarė Krūz minėjo, kad įgyvendinimas bus vykdo, kai bus e, gyvendamas įstatymas, tai tuomet e, e, komisija išanalizuos to įstatymo gyvendinimą. Taigi norėčiau išgirsti, ar gausime kokį nors žinių apie tai kitą savaitę. Papildomas klausimas. Į jūsų laišką buvo pateiktas alternatyvus atsakymas iš trijų nepriklausomų žmogaus teisų demokratijos institucijų ir jos atsakė į tuos pačius klausimus, kuriuos uždavėte vyriausybei. Norėčiau sužinoti, ar žinote apie tuos atsakymus, ar analizuojate juos, atsižvelgiant, ar atsižvelgiant į tai, kad tie atsakymai yra labai skirtingi nuo vyriausybės atsakymų. Taip pat norėčiau paklausti, ar analizuojate rinkimų įstatymą ir visus įstatymus susijusius su laisvais, sąžiningais rinkimais nes tai yra susijus, ten yra susijusių įstatymų. Nekalbėsiu apie nacionalinį centrinį banką, nors tai nėra šio komiteto kompetencija. Labai ačiū. Thank you, Mrs. Guns, Mrs. Weber. Thank you very... Dėkoju. Pone Weber. Ačiū, pane pirmininkė, aš turiu keletą komentarų pateikti ir turiu 3-4 klausimus. Pirmasis mano komentaras būtų toks. Turime suprasti, kad ES nėra valdoma Europos komisijos. Tai yra ta sąjunga, kur veikia trys institucijos - Europos parlamentas, taryba ir komisija. O, ir mes esame nepriklausoma struktūra Europos Sąjungoje. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes čia nekalbam apie subsidiarumo principą, mes neturime laukti, ką veiks komisija, jeigu Europos parlamentas nusprendžia, jog jam tenka vaidmuo veikti ir pradėti kažką veikti, siūlyti, tai pagal Lisabonos sutartį mes turim teisę tai daryti. Manau, kad atėjo laikas dar kartą pabrėžti, kad Europos komisija yra sutarčių sergėtoja, taip, ir ji taip pat turi veikti. Norėčiau pasakyti, kad per pastaruosius keletą metų Ne visa mūsų patirtis dirbant su komisija buvo ypač teigiama. Vieni dirbo aktyviau, kiti netaip aktyviai. Buvo kalbama, pažiūrėjau, apie Romų gražinimą, buvo pradėta renkti kažkokį dokumentą, tačiau galiausiai buvo atsisakyta apskritai prie to klausimo dirbti. Tad e, norėčiau pasakyti, kad kai iškyla toks reikalas, parlamentas turi teisę veikti savarankiškai. Norėčiau pakviesti visus kolegas ne tik žiūrėti į atskirus dokumentų straipsnius ar vyriausybių pateiktą informaciją. Tiesiog svarbu pasižiūrėti, kas yra pasakyta Venecijos komiteto dokumentuose, kas yra pasakyta Vengrijos konstitucijoje visiems turėčiau, kas norėtų, turėčiau galimybę atsiųsti tuos dokumentus be didesnių problemų. Na ir kai dėl jūsų paminėtų dalykų. Mano klausimai būtų tokie. Koks yra teisinis pagrindas tam, kad būtų pradėta pažeidimo procedūra, jeigu jums nepatinka tie atsakymai, kuriuos sulaukėte, kuriuos sulaukėte iš Vengrijos vyriausybės? Kai dėl teisėjų amžiaus jūs kalbėjote apie direktyvą dėl nediskriminavimo. Tvarko, mes puikiai žinome, kad tas klausimas yra sudėtingas. Paprastai Konstitucijoje yra numatomas tam tikras pareinamasis laikotarpis, kad būtų galima išspręsti vieną ar kitą sudėtingą situaciją. Tačiau o kaip dėl viso kito? Koks būtų teisinis pagrindas jums pradėti procedūrą dėl pažeidimo, jeigu, pavyzdžiui, būtų iškilęs klausimas dėl, dėl aukščiausio teismo ir kurijos, dėl galimybės kreiptis aukščiausiam teismui į kuriją ir panašiai. Kiek aš žinau, kad būtų galima pradėti pažeidimo procedūrą, jūs juk turite žinoti ES teisės aktus ir norėčiau sužinoti, koks tai būtų teisinis pagrindas. Ir iš čia mano dar vienas komentaras. Mes taikome dvigubus standartus. Ir mes laukiame, kad prie Europos Sąjungos prisijungtų e, naujos šalis ir šokame vertinti, kas e, naujose šalise vyksta, o į save ar pasižiūrim senosios šalis. Jeigu nėra teisės aktų, jeigu Europos teisę galima būtų susijęti su tais klausimais, kuriuos jūs iškėlėte su teismų, su teisėjų amžiumi ir su duomenų e, saugojimo institucijose dirbančių amžiumi, tai tuomet būtų toks, e, turėčiau pasakyti tokį komentarą. Komisija ko gero turėtų pasiskaityti e, savo dokumentus, kur kalbama apie žmogaus teisų apsaugą, apie žmogaus orumo apsaugą ir panašius dalykus. Jūs juk skaitėte pagrindinių teisų hartiją, ne? Tačiau ponia Reting mums nekarta kartojo, kad visa tai veikia tik tai atsižvelgiant į ES teisės aktus, jų įgyvendinimą. Ir turiu dar vieną klausimą. Kai dėl pagrindinių įstatymų, nes teisės aktai, ko gero, bus vertinami artimiausiai šimtą metų, atsižvelgiant į tai, kas parašyta. Dėkuoju. Okay, thank you, Mrs. Weber. Mr. Tav... Dėkuoju, ponė e, Weber, ponas Tavareš. Ačiū. Aš pradžioje užduosiu bendrus klausimus. Kaip sakė kolegė Renata Weber, Pirmiausia, pradėsiu nuo institucijų. Ir parlamentas, ir komisija, ir taryba veikia pagal skirtingus parametrus, siekia, siekia skirtingų tikslų. Taigi aš norėčiau užduoti paprastą klausimą. Kuri iš šių institucijų veikia bendrai? Praeitais metais, kai vyko diskusijos dėl žiniasklaidos įstatymo, pasiklydome detalėse. Ir daugelis žiniasklaidos įstatymų straipsnių, galima juos rasti ir kitų valstybių žiniasklaidos įstatymuose. Tačiau bendrai paėmus tą įstatymą, jį bendrai įvertinus, suvedus visus, visas detalės į visumą, matome, kad tas įstatymas tampa labai pavojingu. Taigi čia vėl tas pats. Galime kalbėti apie tam tikrus pagrindinių įstatymų aspektus, konstitucijos aspektus, dėl kurių Vengrijos vyriausybė priima sprendimą, dėl teisėjų ir panašiai. Tačiau čia Mano vertinimu svarbiausia tai, kas, ką gauname sujungia visus tuos elementus. Būtent tų elementų visuma ir sukuria įspūdį, kad susidurėme su tam, tikru, tam, tikrais, tam tikromis tendencijomis, kurios neramina parlamentą. Bendrai kalbant, norėčiau pasakyti, kad piliečiai nori, kad mes tą darytumėme. Mes matome nuolatos per įvairius tyrimus, klausimynus piliečiams ir per peticijų komiteto darbą. Matome, kad žmonės tikisi, jog mes veiksime, ginsime pagrindinės teisės. Jie tikisi to iš mūsų, nes mes tą pažadėjome, tą pažadėjome ir Vengrijos piliečiams. Tai reiškia, kad esame sąjungoje ir negalime neatsižvelgti į ES valstybę narę, mūsų Europos piliečius, kai matome tokias e, tendencijas toje šalyje. Taigi, dėl tokių priežasčių mano valstybė nusprendė įstoti Europos Sąjungą. Nes aš tikiuosi, pavyzdžiui, dabar Vengrijos atveju, kad bus daroma tai, e, ką institucijos darytų ir mano valstybės atžvilgiu, jeigu būtų išvelgiamos panašios tendencijos mano šalyje. Taigi, mano klausimas komisijai yra št štai koks jis jau buvo paliestas kitų kolegų. Norėčiau ponios Lebai paklausti. Paprašyti jos įsivaizduoti, kaip turėtų elgtis narystės siekianti valstybė. Ar šalis kandidatė, kurioje būtų tokie įstatymai, ar jai nekiltų problemus įstoti į ES, ką tuo met darytų komisija ir ką ko prašytų, ką prašytų keisti tos valstybės savo įstatymuose. Jeigu taip, tuomet išvada labai paprasta, ką daryti su ta šalimi, kuri jau yra ES viduje. Labai paprastas klausimas. Kitas klausimas tarybai. Žinoma, kaip kolega iš APP frakcijos pasakė, dauguma vengrų iš, išrinko Fidesz partiją. Dauguma parlamentarų balsavo už dabartinius įstatymus ir konstituciją. Tačiau demokratija yra susijusi su dviem dalykais. Ne tik daugumos taisyklė, bet ir tuo, kad daugumos keičiasi. Mūsų problema yra ta, kad čia trūksta demokratijos tvarumo, testinumo. Gali atsitikti taip, kad dauguma priims kokį tai sprendimą, bet ką tai reiškia kitoms daugumoms ateityje? Ar ateities daugumoms galima įsitraukti į savo šalies raidą? tą, ką daro dabar dabartinė dauguma, taigi taryba visuomet kalba apie tai, kad, pažiūrėjau, reikalinga užtikrinti ekonomikos tvarumą ir testinumą, bet ką daryti su demokratijos testi, testinumu ir tvarumu. Ne vien tik tai viena to momento dauguma turi priimti tokius sprendimus. Tai nebus demokratiška, nes demokratija e, turi turėti galimybę keistis, leisti pokyčius. Dabar Daug e, koridoriuose buvo kalbama apie septintąjį straipsnį, būtent septintasis straipsnis tai būtų kelio galas, atominė bomba. Tačiau pirmoje septintojo straipsnio dalyje yra numatyta atitinkama procedūra, tai yra politinio dialogo procedūra. To dialogo metu mes galime prašyti tarybos pasisakyti dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų valstybėje narėje. Abiejose sutartyse yra numatyta mums tokia teisė. Ir mūsų darbo tvarkos taisyklėse tas numatyta. Taigi kila klausimas, ką daryti. Ačiū. Thank you, Mr. Dėkoju, pona, ponia Tavariš. Ponas Antafilidės pasakys paskutinis frakcijų, frakcijos vardu. Įsijo. Ir ECR irgi ECR dabar dar noriu pasakyti, ponas Kleis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paprašyti, kad tie, kurie, tas, tie, kurie pasakys ne, neprisijungusių vardu, kad jie galėtų pasakyti kaip politinės frakcijos atstovai, nes sakėte, kad kiekvienai, kiekvienai frakcijai skiriamos trys minutės, tačiau niekas nesilaikė to, laiko apribojimo. Visi kalbėjo kur kas ilgiau, kalbėjo daugiau nei penkias minutės. Taigi aš drįstu teikti, kad jūs teigiate, kad laiko trūksta, tai kitiems paliksime tik po minutę ar panašiai. Taigi neprisijungisieji nariai irgi turi gauti 3 minutės per pirmąjį pasisakymų raundą, kaip ir kitos frakcijos. Taip pat norėčiau pažymėti, kad neprisijungusieji čia yra atstovaujami šiandieną kur kas geriau nei kitos pripažintos frakcijos. Dėkoju, ponia Kleis. Nustatėme trijų minučių terminą, aš labai dosniai dalinau laiką kitų frakcijų atstovams, todėl galiu pasakyti, kad neprisijungusių vardu kalbėsianti kalbėtoja irgi gaus ne mažiau nei penkias minutės, kaip ir visi kiti, kurie kalbėjo kitų frakcijų vardu. Ar jums tai priimtina? nežinau, ar ji, ar jis čia bus, nežinau, kas kalbės. Taigi tas asmo pasisakys tuo metu, kai bus suteiktas žodis. Paprastai neprisijungusi į lybę komitetę nepasisako. Ar pritarėte tam? Ok, tvarkoj. Kągi, ponas Trientifilidės kitos frakcijos vardu pasakys. Ačiū, pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą šiandien analizę. Aš manau, kad jie eina teisinga linkme. Uh, ir manau, kad sprendimas, kuris bus priimtas 17 dieną, bus labai savalaikis, nes žinau, kad įvyks diskusijos plenarinėme posėdyje praėjus kelioms dienoms po komisijos sprendimo, taigi man atrodo, kad e, tas sprendimas tikrai bus priimtas tinkamu laiku. Nežinau, kiek klausimų jūs peržiūrėjote ir įvertinote, ar jie atitinka teisino nuostatoms. Bet aš norėčiau paklausti, ar buvo išspręsti štai kokie klausimai. Pavyzdžiui, darbo teisės pažeidimai. Ne tik teisėjų pensinis amžius, bet bendrai kalbant. Ar darbo teisės nuostatos nebuvo pažeistos? Organizuotų darbuotojų organizuotų darbuotojų darbuotojams kylančios grėsmės ir pavojai ir bendrai pilietiniai visuomeniai rūpimi klausimai. Norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Dėkuoju. Dabar antrasis raundas. Kiti kalbėtojai. Žodį suteiksiu visiems. Pirmiausia, ponė Sipelė. Prašau kolegų kalbėti nelgiau nei dvi minutės, kad galėtumėme išklausyti visų ir laikų užbaigti. Ir išklausyti dar ponios Lebai reakcijos. Kaip jau pažadėjau, neprisijungusių vardu pasisakantys asmogaus penkias minutės. Pirmiausia, ponės Sipelė. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė pana Labai savo pasisakymo metu, kad komisija yra sutarčių saugotoja, po to įminėjo, kad komisija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo. Nemanau, kad to pakanka. Visos sutartis nuo Maastrichto iki Lisabono sutarties sutarta, kad viskas, kas daroma ES, yra pagrista bendromis vertybėmis ir principais - laisvė, demokratija, teisingumu, nuomonės laisvė, nediskriminacija. Ir tai yra politinės pozicijos, ne tik patikrinimo, ar viskas daroma pagal įstatymus reikalas. Manau, kad komisija per lietai elgėsi nagrinėdama Vengrijos žiniasklaidos įstatymą. Panašiai ir taryba iš vis nieko, nepatikė jokio pareiškimo šią temą. O trečia svarbiausia institucija, Europos parlamentas, turi kažką padaryti. Parlamentas nenorėjo nieko kritikuoti, nors ir ne visi nariai buvo tokios nuomonės ir aš manau, kad mes negalime užsimerkti prieš tai, kas vyksta. Nes tai nėra diskusija tarp to, kas yra, kokia yra Europos tvarka ir kokia Vengrijos tvarka. Matome, kad e, laikraščiai daug rašo apie finansų krizę, apie skolos krizę, Tačiau tai, kad piliečiai praranda pasitikėjimą Europos politiniais veiksmais, turi daug gilesnę priežastį. Kiekviena direktyva ar kiekvienas sprendimas yra niekam tikėva. Anksčiau piliečiai E, mumis pasitikėjo, nes jie mane, kad e, bendryje yra pagrįsta tais pačiais principais, nepaisant skirtumų tarp mūsų. O toks pasitikėjimas panažu vyksta dėl to, ką darome mes ir ką daro e, Vengrijos valdžia ir ką, ko nedaro Europos institucijos. Todėl aš manau, kad mes negalime užsimerkti prieš tokius faktus, negalime to tam nulaidžiauti, nes tuomet ES tampa visiškai nepatikima, visiškai nepatikima tarptautiniu mastu, nes leidžiame valstybėms tarėms e, daryti savo kiemuose tai, ką jos daro. Kad pasitikėjimas mūsų politiniais veiksmais e, grįžtų, turime imtis e, tinkamo veiksmų. Ačiū toliau, pane Infeld. Aš galiu kalbėti labai trumpai, nes labai mažai ką galiu pridėti prie to, ką pasakė ponia Sipel labai iškalbingai. Tačiau pirmiausia, norėčiau atsakyti ponui Ingeliui, kuris sakė, kad Vengrija yra suvereni valstybė ir gali pati nuspręsti, ką nori daryti. Noriu priminti, kad Vengrija, kaip ir kitos valstybės, priemė suverenų sprendimą pasirašyti ES sutartis ir prisėmė įsipareigojimus. Čia aptariame ne Vengriją. Vengrija ne problema, jį parodo, kad problema yra, jog trūksta pagrindinių teisų įgyvendinimo, teisų viršenybės ir demokratinių taisyklių įgyvendinimo. Čia yra etapas, kuomet Europa tampa subrendusią politinę sąjungą. Situacija Vengrijoje yra išskirtinė. Čia reikia neužmer... nepamiršti to, kad kitos valstybės narės kurios pažeidžia Europos pagrindinės teisės, yra pažeidusios teisės ir šis parlamentas nekarta kreipėsi į komisiją, kad jį įsikištų, ar tai būtų Prancūzija su mažumų teisėmis, ar e, homoseksualų teisės, ar žiniasklaidos teisės. Svarbu yra tai, kad e, būtų laikomasi taisyklių sutarčių įstatymų, tas pats ir eurozonoje yra stabilumo paktas, kuris nėra patikimas, jeigu jo nebus laikomasi. Tas pats tinka ir pagrindinių teisų hartijai. Turiu vieną klausimą komisijai. Pirmiausia, visiškai pritariu Renatai Weber, kad parlamentas turi autonomišką atsakomybę. Ir mes kaip liberalai esame kalbėję apie tai, kad būtų aktyvuotas sutarties septintasis straipsnis, pirmoji jo dalis neturiu teksto, bet čia kalbama apie rimto pažinimo pavojų. Jeigu valstybė, reikės teikti valstybė nariai atvykti į parlamentą ir padiskutuoti. Čia nekalbama apie balsavimo teisų suspendavimą ar panašias priemonės. Tai būtų pateisinama. Pagaliau klausimas komisijai. Minėjote tris nerima keliančias sritis. Malonu, kad komisija imasi veiksmų, dėja tik po to, kai tie įstatymai įsigaliojo, tačiau yra daug kitų sričių, kurios kelia e, nerimą. Žiniasklaidos e, įstatymas jau e, buvo minėtas, viena radijos statis buvo uždaryta, ko reikia dar komisijai, kad jie imtųsi veiksmų. Religijų įstatymas paminėtas buvo. Stebiuosi, kad iš 300 ar kažkiek tai religijų tik tai 14 bus pripažįstamos, bet ir išlaikys ir savo turtą, nes kitos, kurios nebus pripažįstamos, gali prarasti ir turtą. Na ir vedybų klausimas. Žinoma, šeimos e, teisė yra nacionalinės kompetencijos rytyje, tačiau į Konstituciją įrašyti, kad vedybos santoka yra tik tai gali būti tarp vyro ir moters, suderinant tai su žiniasklaidos įstatymo poveikiu, gali, tai gali iš viso homoseksualus e, ir kitus, kitas seksualinės mažumas tiesiog nustumti į pogrindį. Ką komisija mano apie tai? Ačiū, turiu ponę Ernst. Labai ačiū. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kokios teisės turi dauguma. Aišku, kad ji turi teisės, Galima čia pateikti ir Vokietijos pavyzdį. Tačiau e, ar tai reiškia, kad demokratiškai išrinkta dauguma gali daryti, ką tik nori? Pavyzdžiui, nacijai, nacionaldemokratų partija taip pat buvo išrinkta teisėtai. Taigi mums reikia tų pačių matų visiems. Jeigu mes sakome, kad bendrijos vertybės yra vertybė ir jas reikia saugoti, tai tuo met mes turime ir atitinkamai elgtis. Tokios pačios taisyklės turi būti visiems. Taip pat visuomet kalbame, kad reikia nepriklausomos e, teisingumo sistemos, teisės saugos. Na, o Vengrijos atveju atrodo to nėra. Vengrija yra pakeliui dedemokratizuoti de, de beveik kiekvieną savo gyvenimo sritį. Ir aš pritariu poniai Weber, kad reikia suformuoti bendrą poziciją parlamente ir sureaguoti kartu. Manau, kad mūsų kaltė yra tai, kad mes nieko nepadarėme, kad paremtume žmonės, kurie Vengrijoje eina protestuoti į gatves prieš tokią politiką. Ir vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra toks, kaip galima užkirsti kelią dar vienam fiasko, ar kaip pavyzdžiui įvyko Prancūzijos atveju, Prancūzija nevykdė savo pažadų Romų atžvilgių, jie nesilaikė savo žodžio. Ir jeigu sakote, kad procedūros, procedūrų prieš Vengriją dėl sutarčių pažeidimo nevykdysite, tai jeigu tik tai pavyks to išvengti. Tai ko iš tikrųjų norite iš Vengrijos? Ką jie dar turi padaryti, kad jūs pasakytumėte, jog neskripsite į teismą dėl e, sutarties pažeidimo? Viskas gana sudėtinga, tačiau klausimas yra toks kaip užkirsti kelią tam, kad būtų paži... nebūtų pažinėjama sutartis. Aš taip pat norėčiau pakalbėti ir prašau Sofi Intveld pirmininkauti, jeigu to prireiktų. Aš pati kaip Teisės komiteto narė iš Vengrijos noriu pateikti keletą komentarų dėl to, kas vyksta Vengrijoje. Yra daug ekonominių, socialinių ir politinių pokyčių, kurių tikrai reikėjo jau 20 metų ir ankstesnės vyriausybės bent jau ne, arba neturėjo pakankamos daugumos, kad tai padarytų, arba neturėjo politinės valios. Taigi visi tikėjosi, kad sistema pagrindai, pagrindai bus pakeisti ir visi gyvenantis Vengrijoje tai žinojo. Mums reikėjo konstituciją pakeisti, kuri buvo laikina konstitucija. Iš esmės parašyta 49 metais. Taigi visiems buvo aišku, kad tai reikia padaryti ir visi šie pagrindiniai įstatymai yra būtini. Turint galvoje visą šį procesą ir didelius pokyčius, žinoma, gali pasitaikyti, kad atsiranda klaidų ir yra problemų, kurias reikia taisyti, tačiau nemanau, kad tai gali sukelti tokį šantažą ar gandus, kad kažkas tai vyksta antidemokratiško. Tai reikia atmesti. Yra daug valstybių narių, su problemomis, kuomet jų įstatymai netitinka ES teisės, turime komisiją, kuri kaip sutarčių saugotoja turi sekti tokius faktus ir remdamasi faktais pasakytų, ką reikia pakeisti, jie turi tam savo mechanizmus. Ir aš manau, kad komisija turi daryti tai, ką turi daryti ir nemanau, kad šios problemas reikia politiku, politizuoti. Grįžtant prie ponos labai iškelto klausimo. Jeigu pažvelgsime į šios e, klausimus, į teisėjų pensinį amžių ir taip toliau, visose valstybėse narėse yra pensinio amžiaus riba, kuris skiriasi ar 70, 63, 65 metai. Ir tai nereiškia, kad teisėjas negali dirbti toliau, tačiau jis negali dirbti teisėjų. Yra konstitucinis amžiaus limitas. Žinau, kad Vokietijoje pastaruoju metu visai e, buvo pakeistas tas limitas, e, nes jie nelaikė, kad diskriminuojama tam tikra profesija, jeigu nustatytas amžiaus limitas. kuriuose, kai kuriais atvejais, e, teismų, kai kuriuose valstybės narėse teismus administruoja ministerijos. Tai jeigu yra nepriklausoma institucija paskirta parlamento daugumos, yra mažiau a, e, nepriklausoma. Dabar dėl duomenų apsaugos a, e, priežiūros institucijos. Turėjome ombudsmeną, dabar turime priežiūros instituciją, kuri turi daugiau galių. Taigi kiekvienu atveju galime rasti atsakymus. Ir manau, kad yra svarbu svarbu leisti komisijai užbaigti savo darbą. Ačiū. Ar galiu dabar tęsti pirmininkavimą? Taigi toliau. Pirmininkė kalba be mikrofono. Uh, Alfano. Pone Alfano, išvardinsiu visus, kurie kalbės dabar. Kad visiems būtų aišku ir būtų galima organizuoti laiką. Pone Alfano, pone Varovai, ponas Fos, pone Gomes, ponas Mišelis, ponas Alvaro ponas Mulderis. Ponas Šubo, ponė Boskort ir ponas Airis. Ir sąrašas baigiamas, ponė Alfano. Sì, io non mi voglio ripetere rispetto a quello che già è stato. Na, nenorėčiau kartuoti to, kas jau buvo pasakyta kitų kolegų. Norėčiau užduoti klausimą, ponė Liubaji. Ar verta ir toliau laukti, skelbti rezoliucijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jau buvo padaryta, parlamentas dvi rezoliucijas priėmė dėl konstitucijos, dėl žiniasklaidos, o tol, kol mes tas rezoliucijas priiminėjom, buvo tyliai uždaryta, pavyzdžiui, opozicijos radijas. Nukentėjo daug žmonių dirbusių žiniasklaidai buvo pareikštas jau susirūpinimas dėl to. Kaip sakė Sofija, pripažįstama tik 14 religijų. E, budistai, musulmonai yra tarptų religijų, kurios yra nepripažįstamos. Na, atsakymai į klausimus dažnai buvo tikrai banalūs, norėčiau paklausti. Ar, ar ir koks turi būti teisėjas, ar pagal Vengrijos įstatymus teisėjas turi būti lankstus, ar priešingai, nelankstus. Nes teisėjo pareiga yra administruoti įstatymą taip, kad jis gintų piliečius, ką reiškia lankstus teisėjas, kad kažko jisai nemato, kai ką užmerkia akis ar kaip, ką tiksliai tai reiškia. Septintame straipsnėje be kita ko yra kalbama apie tai yra kalbama apie tai, kad yra būtina stiprinti teisę, įtvirtinti demokratiją, pagrindinių teisių įgyvendinimą. Tai yra svarbu 500 milijonų ES piliečių ir Vengrijos piliečiams. Pagrindinės teisės turbūt besąlygiškai gerbiamos. Ir ypač tų, kurie save jau laiko valstybė nare. Na, nereikėtų čia minėti ES jungtinių valstijų, nes nebaigsim su tuo klausimu niekad. Mes kalbam apie dalykus, kuriuos būtina sutvarkyti. Ir viena yra tikra mano nuomonė. Įstatymas dėl teisėjų buvo priimtas kaip teisėjas ad personam, mano supratimu. Nes paliesti buvo tie teisėjai, kurie trukdo valdžiai dabartiniai. Tad aš manau, kad dabar visi turėtume atlikti tai, kas priklauso atlikti, kad būtų užtikrinta pagarba ES teisė. Ačiū poniai Stefano, ponia Morvai. Dėkoju. Kalbėsiu vengriškai. Tad norėčiau užduoti klausimą kreipiuosi į komisijos atstovę. Norėčiau paklausti, kokią taisyklę iš ES teisinių taisyklių, kokią tiksliai taisyklę pažeidžia Vengrija, kad tai taptų priežastim pradėti uh, pažeidimo procedūrą prieš Vengriją. Buvo pažeistos žmogaus teisų taisyklės, nes yra šalių, kur šimtais žmonės kalinami, e, kur demonstracijos išvaikomos jėga, kur žmonės areštuojami įkalinami, Vengrijoje juk šito nėra. Nes e, jeigu tokių dalykų nėra, tai komisija nebelieka priežasties pasiremti septintuoju straipsniu. Ar galima kaltinti Vengriją masiniai žmogaus teisų pažeidimais šiuo atveju? Ar veiksmų nebuvimu? Aš. Esu advokatas, besispecializuojantis žmogaus teisų klausimų srityje. Ir turėčiau perskaityti čia ištisą kalbą. Piliečių teisių konvencija yra apibriežto žmogaus teisės labai aiškiai ir ten yra pasakyta štai kas. Šaliai numatoma teisė į apsisprendimą. Žmonės gali laisvai apsispręsti, kokias, kokią politinę sistemą pasirinkti, kaip vystytis ekonominių ir kultūrinių požiūrių teisė į apsisprendimą yra viena iš svarbiausių bendrėjai bet kuriai taikomų teisių. Tai yra įtvirtinta tarptautinėje teisėje ir tai turėtų būti taikoma kiekvienai šaliai. Ir žmonėms būtina, kad šio įsipareigojimo būtų laikomasi kad tai būtų taikoma taip pat ir Vengrijos žmonėms. Vengrija įstojo į Europos Sąjungą ir dabar Vengrijai nepavyksta įrodyti nei tarptautinio kapitalo organizacijoms, nei pasaulio bankui, nei kitiems, e, kad būtina e, paukoti tas teisės tam, kad būtų galima lengviau gauti paskolas ir taip toliau ir panašiai. Vengrijos valstybė žmonių vardu negali atsisakyti teisės į apsisprendimą, nes e, tai būtų svarbiausias žmogaus teisų pažeidimas. Aš manau, kad keitimasis nuomonėmis šis turėtų remtis e, tuo principu, kurį aš čia paminėjau - teisė į apsisprendimą. Aš manau, kad tai turėtų būti svarbiausia taisyklė. Tai jūsgi vertinate kitaip visą poziciją. Jūs vertinate viską iš kapitalo pozicijų. Na taip, Vengrija taip pat krečia krizė. Nes daugelis Vengrijos žmonių gyvena vargingai, ypač kaime. Jie turi dirbti sunkiai už labai nedidelę algą, už keletą eurų. darbo sąlygos dažnai yra tokios, kad sunkiai pavyksta užtikrinti žmogaus orumą. Gue. Kolegai, norėčiau pasakyti, kad profesinių sąjungų Vengrijoje dažnai nėra, nes žmonėms tiesiog nepavyksta susiburti ūkininkai negali parduoti savo produkcijos dėl to, kad yra taikomas, taikoma piknaudžiavimo praktika ir dėl nusikalstamumo, kurio problema dėja nesprendžiama. Mokytojai dirba už 300 eurų per mėnesį. Na, manau, kad jums, jūs sakote, kad jums būtina yra, kad būtų leidžiama žmonėms kalbėti laisvai. Tačiau mes nenorime klai gyvendinti tarptautinio valiutos fondo primetamų reformų, aklai primetamų reformų. Norėčiau, pirmininkė, norėčiau pakviesti Libė komiteto narius klausyti to, kas sakoma. Ir klausyti ne tik. Uh, ir norėčiau pakviesti klausyti to, kas sakoma. Libė komitetas jums dosniai leido pasakyti penkias minutės. Ir buvo atsižvelgę į kolegos Kleis prašymą. Tad teskime dabar darbą toliau. Prašom, Lefos. Sind... Dėkoju. Kągi mes čia girdime? Girdime labai ypatingas idėjas ir taip toliau ir panašiai, apie kurias garsiai kalbama. Manau, kad teisė yra ta taisyklė, kurią remdamiesi visi kartu galime sugyventi. Savivalė būtų blogas principas, be abejo. Kai kurie pakeitimai, kad ir žiniasklaidos įstatymo ar kai kurie kiti pakeitimai e, yra tas dalykas, kuriems kartais su tam tikrom išlygom galima būtų pritarti. Ar turėtume remtis ES teisė? Jeigu aš teisingai supratau, ponė Liubai, e, ne, ne visai aišku, kas kritikuojama yra minima abstrakčiai žmogaus teisų hartija, e, pagrindinių teisų hartija. Ja beje mojuojama labai dažnai. Maničiau, kad pirmiausia, čia turėtume susimasyti apie ES kaip tokią ir nebūtinai apie atskiras ES valstybės narės. Čia valstybės narėms kartais iškyla etikos ar moralės klausimo, nes be abejo aš galėčiau galbūt pareikalauti, kad Ispanijoje ar kur šimtai tūkstančiai žmonių praranda turtą ir nesulaukia jokio atlyginimo. Pavyzdžiui, Rusijoje taip pat yra pažeidimų daug šios hartijos. Tad kur yra riba, kai reaguojama? Dabargi užsipuolama Vengrija. Aš manau, kad kalbame apie tai, kas turėtų būti tokia procedūra, kuri neturėtų būti tradiciškai normali procedūra dėl pažeidimo. Jeigu pasižiūrėtume, kaip veikia duomenų kontrolieriaus įstaiga, pamatytume, kad panašių dalykų kaip Vengrijoje vyksta ir kitur, tačiau tiek daug triukšmo nekeliama. Taigi, sutarties pažeidimas taip yra tam tikra procedūra, taip, ir kurią reikia taikyti, kai pažeidžiama sutartis. Bet turime pasižiūrėti, kokiu matu viską matuojame. Pasitikiu komisiją ir manyčiau, kad komisija nuspręs, ar pažeidžiamos ES sutartys čia ar ne. Kalbant iš politinio požiūrio taško, galima mąstyti visaip. Tačiau jeigu norime visi kartu gyventi ir sugyventi, mums reikia remtis tam tikromis taisyklėmis. Tad mano klausimas būtų toks, ar šituo atveju galima remtis pagrindinių teisių hartiją. Dėkui. Kai praeitą kartą buvau e, Vengrijoje, dalyvavau Budapešte vykusioje ceremonijoje parlamente, tada su Amerikos kongresmene pietavome. Tam buvo daug jaunų diplomatų, europiečių, amerikiečių kurie buvo, dirbom Budapešte. Na ir mes paklausėme, kas vyksta. Ir turiu pasakyti, apgalestaudama, kad visi, tai diplomatai, kurie dirbo Budapešte, teigė, kad jų manimų tai yra fašistinis, autoritarinis režimas, faktiškai jie būtent minėjo žodį fašistinis. Ir aš pasibaisėjau, Tačiau dabar, vertinant tai, kas vyksta, pavyzdžiui, dėl žiniasklaidos įstatymų, niekas nepasikeitė, niekas nepagerėjo, priešinkai, kaip sakė kolegos, uždarinėjamos radijos stotys, atleidžiami darbuotojai, vyks, vyksta cenzūra faktiškai. Pažvelkime, ką sako Venecijos komisija apie naująją konstituciją ir tuos pagrindinius įstatymus. Pažvelkime į rinkimų įstatymą. Pažvelkime į tai, kad pagal, įstatymų, pagal rinkimų įstatymą yra galimybė pagrindinę opozicijos partiją paskelbti nelegalią. Pažvelkime į kitus ponios labai minėtus elementus - teismų nepriklausomumas, duomenų apsauga, nacionalinis bankas ir visa kita. Tai yra bendras paveikslas kalba neina vien tik tai apie Vengriją, kalba eina apie mūsų Europos Sąjungą, kalba eina apie mane, apie Portugaliją, apie tai, kokia yra Europos Sąjunga, apie tai, kad tie, kurie turi sergėti sutartį, netlieka savo darbo apgailestauju, čia esame dėl to, kad komisija netliko savo darbą, ir darbo ir taryba netliko savo darbo. Taigi svarbu, kad parlamentas tą padarytų, kad reikalautų, kad galiausiai būtų padaryta tai, kas turi būti padaryta. Ir turiu pasakyti, kad kalba neina apie apie tai, kad mes nusistatę prieš Vengrijos žmonės, mes juos mes pasakome už Vengrijos žmonės ir už visas kitas tautas gyvenančias Europos Sąjungoje, nes mes esame įstatymus gerbianti visuomenė, įstatymų besilaikanti visuomenė. Ačiū. Dėkoju, ponė Gomeš. Man pirmininkavimas pasidarė gan sudėtingas. Kągi tiesiu, ponas Mišelė. Pone Pėrismininkė, pone generalinė direktorė, norėčiau pasakyti, kad tai, kaip vyksta ši diskusija, mane trikdo. Matau, kad kai kurie asmenys yra tiesiog pasiūsti tam tikrą misiją. Na, suprantu, ponė, gal, kad jums yra nelengva. Tačiau pono Engel pasisakymas nėra kažkokia isterija. Tai tiesiog yra kiekviena mums tenkanti teisė parlamentarų pareikšti savo nuomonę. Galima sakyti tam tikrus palyginimus ar kelti klausimus, nes juk čia nėra koks nors liaudies teismas. Tiesiog esame parlamente, parlamente, kuris naudojasi savo teisę. Teisę diskutuoti. Teisė, nediskriminacija, E, laisvė yra tos vertybės, kurios yra svarbiausios Europos Sąjungoje. Ir čia išgirdau ypatingai didį dalyką. Pagrindinių teisių hartija būtų taikoma tik Europos Sąjungai, tačiau ne jos valstybėms narėms. Ohoho, koks pareiškimas. Baisu. Norėčiau pasakyti, kad tie, kurie šiandien regis menkina tai, kas vyksta Vengrijoje, labai uoliai pranešinėja apie teisių pažeidimus, kai tie pažeidimai vyksta už ES ribų. O aš manau, kad etikos požiūrių būtų e, gerai reaguoti ir tada, kai pažeidimai vyksta pas mus, nes toks nepagristas laukimas, niekieno nedarimas ir tylus sutikimas to, kas vyksta, bjauroja ES įvaizdį visuomenės akise. Ir aišku, kad mūsų krės ir dar didesnė krizė ES projekto paties krizė, nes ES piliečiai sąjunga ir jos institucijomis nebepasitikės. Tai, kas vyksta, nėra nereikšmingi dalykai, tai nėra banalūs dalykėliai, jokių būdų, tai yra netgi labai rimti dalykai, ypač rimti, nes tai kelia grėsmę ES projektui. Mes kalbame apie solidarumą, atvirumą, pažangą, teisingumą, lygybę Ir kalbame apie universales vertybės. E, tolerancija, nacionalizmo būko nebuvimas yra irgi tie dalykai, kurie mums yra brangus. Ir šališkumas čia būtų netoleruotinas. Tad e, matome, kad įmamasi yra visai priešingų priemonių Vengrijoje. Aš manyčiau, kad ten buvo padaryta didžiulė nuodėmė Vengrijos žmonių atžvilgių. E, įdėkti tokią valstybę, kuri tarnauja tik tai tam tikram sluoksniui, tam tikram grupiai, tam tikrai grupiai žmonių yra tikrai baisu. Kokia problema klausia ponas Mišel? Net nepatogiai pasijutote, ponė pirmininkė, suprantu, galiu suprasti. Taigi, šios priemonės, norėčiau pasakyti, yra veiksmai, tai nėra šiaip savo ketinimai, tai yra tos priemonės, kurios buvo įgyvenintos. Išjungsiu jūsų mikrofoną, sako pirmininkė, nes jūs tiesiog viršiote pasisakymo laiko, aš tai norėčiau pasakyti jums leidus. Nesuprantu, sako ponas Mišel. Vengriškai nemoku, turbūt galėčiau kalbėti toliau, jei kalbėčiau vengriškai, sako ponas Liumišel. J'en ai encore quelques-unes. Na, turiu ir daugiau dalykų, kuriuos galėčiau jums pasakyti. Tai, kas vyksta Vengrijoje dabar, yra neprimtini dalykai ES valstybei. Vyksta didžiulė valstybės transformacija. Pone Kinga, gal pirmininkė, jūs viršite savo pasisakymo laiko. Pone Vyber kalbėjo, ji kalbėjo penkias minutės. Taigi delegacijos nebeturi tiek daug laiko buvo susitarta dėl dviejų ir trijų minučių pasisakymų, aš jums buvau labai dosni, o dabar turiu išjungti dėja jūsų mikrofoną. Ačiū, ponu Mišel. The... Kitas kalbėtojas yra ponas Alvaro, prašau. Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Galėčiau tęsti su tokiomis pačiomis emocijomis kaip ponas Mišelis, man tikrai labai rūpi ši problema. Kalba neina vien tik tai apie Vengriją. Kalba eina apie ES valstybę narę ir nesvarbu, ar tai būtų Prancūzija, ar Vokietija, ar Junktinė karalystė, Vengrija, ar kuri kita šalis. Apmaudu, kad, e, kažin ar yra valstybių narių, kurios neturėjo problemų dėl pagrindinių teisių ir laisvių. Jeigu nesilaikysime standartų, tuomet kils problemų. Nemanau, kad kuri kita valstybė narė būtų traktuojama kitaip. mes turime rodyti daugiau drausmės ir susitvarkyti viduje. Kopenhagos kriterijai neišnyksta įstojus į Europos Sąjungą ir tai būtų labai prastas pavyzdys. Precedentas, parlamentas jau tai toleravo, apmaudu būtų, jeigu ta, tą toleruotų ir komisija, jeigu būtų ignoruojami Kopenhagos kriterijai, kriterijai valstybė įstojus į Europos Sąjungą. Ir tai nėra vien tik tai problema dėl Vengrijos, yra ir kitų atvejų, kitų problemų kitose valstybėse narėse, kai nėra laikomasi Kopenhagos kriterijų. Taryba eina netinkama kryptimi. Komisija yra laikoma sutarčių sergėtoje, tačiau septintajame straipsnėje komisijai ir parlamentui numatyta galimybė kelti bylą prieš tą valstybę. Ir mes žinome, kad pagal antrąjį straipsnį, pagal teisinės valstybės principų straipsnį būtų galima pasitelkti ir septintąjį straipsnį. Dėl banko nepriklausomybės, dėl religijų, kitų dalykų. Gaila, kad ponio, pono vos nėra, bet aš norėčiau jam priminti, norėčiau jam priminti kad Lisabono sutartyje teigiama, kad pagrindinių teisų hartija yra tiesiogiai taikoma valstybėse narėse ir čia negali jokių būti abejonių, valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti pagrindinių teisų hartiją. Yra ir kitų dalykų. Kinga, juk negali teikti, kad tas klaidas galima ir reikia ištaisyti. Jeigu klaidų neištaisys, neištaisysite, kils didelių problemų. Tiesiog tas spiralę leidžiame žemyn, jeigu neišspręsime problemų. Ir tai pasakytina apie visas tris institucijas. Galite būti apkaltinti dėl neveiksnumo atsisakymo veikti. Kitas kalbėtas pana Šogor. Ačiū. Aš irgi kalbėsiu kaip eilinis narys, ne EPP vicekoordinatorius. Kinga, tu jau minėjai mano, paminėjai mano pirmąją pastabą, taigi aš to nekartosiu dėl teismų nepriklausomumo. Keli kolegos kalbėjo apie bažnyčios įstatymą ir radijų, radio uždarimą. Žiniasklaidos taryba neužčiaupė radijos stoties. Galiu pateikti daugiau detalių. Aš žinau tik, kad viena radijos stotis buvo uždaryta. Ji buvo uždaryta Slovakijoje dėl kalbos įstatymo. Tai buvo BBC. Iš 27 valstybių narių yra gal penkios, devynios tiksliau valstybės narės e, šalia Vengrijos, kur yra mažiau nei 14 pripažįstamų religijų. Belgijoje yra tokios tik šešios. O tai, kad pripažįstama 14 religijų, tai yra 99, tai jos atstovauja 99 procentams piliečių. Toliau dėl bažnyčios įstatymų. Kitos bažnyčios, kitos religijos turi teisę užsiregistruoti. Yra 83 bažnyčios, kurios patikė prašymą dėl registracijos. Dar vienas dalykas lyginant su daugeliu kitų valstybių narių, Vengrijoje nėra valstybinės religijos. Daugelį ES valstybių narių yra valstybinės religijos nustatomos. Vengrijoje to nėra. Tiek apie bažnyčios įstatymą. Kaip Europos parlamento narys atmetu tokius kaltinimus, kuriuos išsakė kolegos, teikdami, kad Vengrijoje vyrauja atmosfera, rodanti lyg čia būtų fašizmas. Aš iš buvusios komunistinės valstybės jiems norėčiau pasakyti ir faktiškai klausimą užduoti. Visi kolegos socialistai yra faktiškai stalinistai. Aš taip galėčiau dabar teikti. Ar galiu tai pasakyti? Uh, Taigi, jeigu kas nors jūs vadina stalin, stalinistais, jūs irgi protestuojate, tai dabar aš irgi protestuoju. Aš čia daugiau detaliau nekalbėsiu, bet pasakysiu, kad radio stotis nebuvo uždaryta Vengrijoje. Pažvelkite, kas, pasigodomėkite, kas nutiko su radio klub ir suprasite, kas ten atsitiko. Netikėkite viskuo, ką rašo spauda laikrašiuose. Ačiū, ponė Šogor. Ponas Mulderis. Ne pirmąjį kartą kalbame apie Vengriją, tą darėme ir anksčiau, kai Vengrija pirmininkavo. Man dabar įdomu, ką, ką reiktų padaryti, kad komisija pajudėtų. Šalia to, kas jau yra padaryta. Turime Europos pagrindinių teisių hartiją. Dešimtajame straipsnėje kalbama apie sąžinės religijos laisvę minties laisvę. Visi turi teisę į minties laisvę, sąžinės ir religijos laisvę. Tai yra teisė keisti religiją, tikėjimą pavieniui ar bendruomenėje ir taip toliau. Ten nesakoma, kad turi būti nu, nustatomas bažnyčių religijų skaičius. Tai aš manau, kad Vengrija pažeidžia ES teisės aktus. Ar komisija uh, galėtų mane informuoti, ar tiesa, kad sausio 17 komisija prims sprendimą dėl teisingumo teismo, taip ar ne. Man atrodo, atėjo laikas tą padaryti. Svarbu, kad nepriklausoma institucija primtų sprendimą, nes komisija panašu, kad to viena padaryti jau negali. Ačiū, ponia Mulderi, ponia Boskurt. Um, thank you, Chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą komisijai. Taip pat jau ne pirmą kartą aptarinėjame situaciją Vengrijoje ir šiandien kalbame apie konstituciją. Komisija yra sutarčių saugotoja ir pagrindinių bei pilietinių teisų saugotoja. Mm, kai kuriuose sritise ne viskas yra labai gerai. Tačiau apie, apie Vengrijos žiniasklaidą taip pat diskutavome ir tai buvo taip pat pagrindinė teisė, pagrindinės teisės klausimas. Tuo metu man pasirodė, kad aš nepakankamai atidžiai išklausiau, nes žmogaus teisų komisarė, ponė Reding, ne visai suvokė situaciją. Viskas buvo uh, elgiamasi gana techniškai, tik tai pakeistus keletos techninės detalės ir komisija paleido visą galimybę. Klausimas komisijai, kokia yra galimybė, kad tas pats įvyks vėl? Nes jeigu nesimsime tinkamų veiksmų dabar, tai daugeliu kitų šalių tai bus labai blogas pavyzdys. Aš manau, kad labai svarbu pradėti procesą prieš Vengriją dėl e, starčių pažeidimą. Ačiū, ponė Boskurt, toliau ponas Airis. Ačiū, ponia pirminkė. Kolegos, mano fašizmo ar komunistinio metodo apibrieštis nieko yra būtent tai, kai priiminėte sprendimus remdamasi gandais, rimtai nepastudijavę. Ir iš tiesų komisijos e, pranešimas, man atrodo, leidžia e, atmesti Vengrijos išvadimą fašistinę, kaip sakė ponė Gomes. Niekada negalima e, tokių nuosprendžių dalyti, ką darydome komunistiniu laikotarpiu. Prieš e, priimdami sprendimą turite viską išsiaiškinti. Ir komisijos atstovė tai išdėstė aiškiai. Vengrijoje pastarais, pas, per pastarosius metus, nežinau ar žinote, patvirtino naują konstituciją, kai kas netgi čia kritikavo ją, kad jinai patvirtina per devynius mėnesius. Noriu priminti Jums, kad ES sutartis, bus, kuri dabar aptarinėjama, bus patvirtinta per 4-5 savaitės. Tai irgi labai svarbus dokumentas. Vengrijos parlamentas E, patvirtino konstituciją rekordiškų, e, rekordišką skaičių 230 įstatymų. E, teisė, kurią paveldėme iš svietinių laikų, buvo arti žlugimo, nebuvo aiškumo. Uh, Gatvėse patruliavo kariškiai, nes politi, policija, vyriausybė negalėjo uh, užtikrinti saugumo piliečiams. Taigi Fidesz partija būtent paveldėjo tokią situaciją. Tam prireikė didelio restruktūrizavimo. Būtent žmonių e, norų pagrindų tie tie pakeitimai ir buvo įvykdyti, buvo kuriama nauja valstybė, kuri būtų funkcionali. Būtent tokia yra viso to motivacija. Jeigu čia yra tik tai keturios, penkios klaidos, tai aš labai džiaugiuosi, nes tokį atlikti darbą per tokį trumpą laiką kitaip neišeina. Jeigu E, yra tik tai 4, 5, 6 klausimai, kur mes netitinkame ES įstatymų, tai man atrodo, mes atlikome puikų darbą. Vengrijos parlamentas atliko puikų darbą. Taigi noriu pirmiausia įsigi, paprašyti įsigilinti ir visai pritariu tiems, kurie sako, kad šis parlamentas turi teisę daryti tai, ką jis daro. Tačiau įsivaizduokite tokį didelį įstatymų e, skaičių, 10 procentų jų netgi neišversti į kitus. Ir Vertimai rodė, kad, rodo, kad nesuprantamos yra teisinės sistemos e, dalykai. Ir e, parlamentas, aišku, gali pasisakyti šiuo klausimu ir komisija turi padėti jam apsispręsti. Tačiau noriu pasakyti kolegoms, ponai Mišeliui, kad jeigu negalite laikytis bent šios procedūros taisyklių, kokią moralę teisę jūs turite sakyti, kad Vengrija nesilaiko Europos teisės? Ja, oui, non, non, ça va aller vite, ne t'inquiète pas. Labai greitai, nes mane buvo kreiptasi, tad turiu teisę sureaguoti. Noriu priminti gerbiamas kolega, kad, ka, kaip aš ir sakiau, man priklauso vaidmuo ir pareiga reaguoti ne į ketinimus kažkokius, ne į kokią nors programą, bet reaguoti į veiksmus, Ir aš manau, kad būdamas Europos parlamento nariu, aš turiu teisę reaguoti. Na, be abejo, jūs esate dabar pripratę teisų nesilaikyti, ne? Pirmininkė, niekam nebeduosiu daugiau žodžio, nes dabar suteiksiu žodį poniai Liubai. Ji išgirdo klausimus ir dabar pabandys pateikti atsakymus į tai, ką ji išgirdo. Prašom, ponė Liubai. Well, Labai ačiū. Kaip suprantate, labai sunku detaliai atsakyti į visus klausimus. Aš pasistengsiu sugrupuoti svarbiausius klausimus išgirstus šiame komitete. Pirmasis klausimas, kurį minėjo daugelis, yra kas vyksta kas būtų leista kandidatėms šalims, kaip jos būtų traktuojamos, ar jos būtų traktuojamos skirtingai nuo esamų valstybių narių. Manau, kad faktas, jog turime diskusiją šiandien, faktas, kad kitą savaitę plenarinėje sesijoje vėl vyks diskusija šio klausimu ir tai, kad komisija nekarta nuo praėjusiu metu vidurio ir po to gruodžio mėnesį kai jau buvo aiškiau, kad įstatymai yra tikslinami, komisija pasisakė, po to, kai komisija įsikišo ir kai parlamentas įsikišo, komisarai aiškiai atsakė, kad ne viena valstybė narė neturi teisės nesilaikyti sutarčių, nesilaikyti pagrindinių teisų hartijos o komisijos e, dabar atliekamas darbas yra skirtas užtikrinti, kad tai neįvyktų. Tai yra labai aiškus atsakymas. Toks principas taikomas tiek esamoms valstybėms narėms, tiek šalims kandidatėms. Deklaracijoje, kurią pateikė vicepirmininkė Reding plenarinės sesijos metu birželio mėnesį, kurį pasakė, kad valstybės narės turi teisę keisti savo konstituciją, patvirtinti naują konstituciją, bet ji taip pat aiškiai pasakė, tokia konstitucija turi atitikti ES teisę, įstatymus, principus ir pagrindinių teisų hartiją. Taigi tokia dvasia remdavęs mes ir dirbam ir nematau jokio diferencijavimo tarp to, ko siekia parlamentas ar komisija. Tačiau kiekviena institucija turi savo vaidmenį ir komisija, kaip starties saugotoja, turi ypatingą vaidmenį. Ji gali imtis veiksmų tik tai atlikusi labai rimtą teisinę analizę. Noriu pabrėžti, kad tie įstatymai įsigalioja nuo sausio pirmos dienos. Šiandien yra 12 sausio. Komisija jau nuo gruodžio mėnesių aktyviai dirba visais šiais klausimais, kurie yra labai sudėtingi. Mes negalime dirbti kaip užeina, kaip uh, užsinori. Turime dirbti teisėtų pagrindų ir komisija priims sprendimą, kuris nebus kastelatinas teisinė prasme. Mes suprantame, kad tai nėra vien tik tai teisinis klausimas, kad tai yra taip pat ir politinis reikalas. Antras klausimas, prie kurio dar reikia grįžti, koks yra teisinis pagrindas, kuriuo remiamės, siekdami patikrinti Vengrijos įstatymo atitikimą ES teisėjai. Atsakymas yra labai paprastas. Dėl teisėjų pensinio amžiaus, tai mes remiamės atitikimo direktyvai 2078 pagrindų, tai yra neužimtų, nediskriminavimas dar, darbe. Taip pat žiūrime, ar atitinkamas, atitinkama laikomas 47 hartijos straipsnio kuris turi, turi aišku, ryšį su sutarties antrojų straipsnių, o dėl duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumo mes remiamės direktyvos dėl duomenų apsaugos e, direktyva patvirta 1995 metais. Tai yra antra klausimų grupė. Trečia klausimų grupė buvo susijusi su tuo, ko mes tikimės iš Vengrijos. Iš Vengrijos komisija tikisi to paties kaip ir iš kitų valstybių narių. Tai yra visiško Europos teisės laikymosi tiek raidė, tiek dvasia atitikti sutartį ir laikyti sutarties ir pagrindinių teisų hartijos. Kitas klausimas buvo tai, ką padarys komisija kitą savaitę. Negaliu pasakyti, ką komisija padarys kitą savaitę, nes komisija priims sprendimą remdamasi analizę, kurią mes pateiksime. Ir komisijos teisė yra apsispręsti taip, kaip ji nori. Iki šiol komisija tiesiog reiškė stiprų susirūpinimą ir pirmininkas Barosas ir trys e, vicepirmininkai parašė Vengrijos valdžiai, remdamėsi teisinę analizę, kurią mes pateiksime, pateikime labai greitai. Kita savaitė, 17 sausio, e, jau pateiksime analizę, o įstatymai įsigaliojo sausio 1 ir komisija priims sprendimą pasinaudodama savo teisę saugoti ar vaimenių saugoti sutarties įgyvenimą. Jeigu bus numatyta, kad nustatyta, kad pažeidžiama e, sutartis, tai bus pradėta pažeidimo procedūra, bet komisija tai nuspręs kitą savaitę. Ačiū, ponė labai. Ačiū už Jūsų atsakymus. Ir Jūsų laiką vėluojame pusę valandos pagal darbo atvarkę. Todėl dabar baigiame diskusiją šiuo klausimu ir periname prie paskutiniojo šios popietės klausimo. Tai yra ES pagrindinių teisų agentūros 13-17 metų daugiametė programa. Padarysime kelių minučių pertrauką, kol išeisite iš salės. ask uh, the colleagues to take their seats. Gerbiami kolegos, prašom sėstis. All the colleagues, everybody who's in the room. Visus, kurie yra salėje ir kurie norėtų dalyvauti tolesnėse diskusijose, susėsti, o kurie nori diskutuoti privačiai, juos kviečiu išeiti iš salės, nes turime tęsti mūsų darbo tarkę. take your seats or leave the room, please. Kviečiu arba susėsti, arba palikti salę. So, uh, is... Taigi paskutinis darbo tvarkės klausimas yra komisijos siūlymo pristatymas ES pagrindų teisų agentūra 13-17 metams. Remiantis penktuoju 168 reglamento straipsnių, kurio įkūriama ES pareigų teisų agentūra, yra numatoma, kad daugiametį programą apims penkių metų laikotarpį. 2012 pabaigoje baigėsi dabartinė daugiametė programa ir dabar reikia priimti sprendimą dėl kito laikotarpio, kada agentūra galėtų veikti 13-17 metais. Tai yra numatyta reglamento penktajame straipsnėje. Kadangi pranešėjo šio klausimų nėra, suteiksiu žodį iš karto komisijai, kad ji pateiktų savo siūlymą detaliau, o paskui, jeigu kolegos norėtų reaguoti, jie turės galimybę tai padaryti o paskui grįšime prie to darbo tarkis klausimo, kai turėsime pranešėją. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams pateikti detale, detaliai pasiūlymui. Prašom. Merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs jau teisingai paminėjote, koks yra kontekstas, taigi jums prieš akis dabar yra tarybos sprendimas numatyti daugiametę programą, kur apims laikotarpį nuo 2013 iki 2017 metų. Kaip jūs sakėte, tai yra reglamentas, reikalavimas reglamento, kuriuo buvo įkurta agentūra, yra būtina numatyti daugiametę programą, kuri apims įvairias teminės rytis, prie kurių dirbs agentūra. Svarbu suprasti, kad mes šiandien kalbame apie daugiametę paprastą programą. Mes kalbame apie agentūrą, kuri kasmet numato, kokia bus jos darbų programa. Tačiau ta darbų programa turi būti numatyta pagal tam tikras teminės sritis ir tai ir yra siūlymo objektas. Svarbu yra 13-17 metams ir numatyti tas teminės rytis, prie kurių dirbs agentūra. Daug, dabartinė daugiametė programa baigia galioti gruodžio 31 dieną 12 metų, todėl yra būtina, kad jau 13 metų sausio 1 agentūra turėtų tolesnės taisyklės, kitą daugiametę programą, kuri būtų patvirtinta ir įgyvendinama. Taigi, į ką buvo atsižvelgta siekiant parinkti tas teminės rytis, kur dirbs agentūra. Ir čia yra įvairių dalykų. Jie yra numatyti reglamente, kuriuo buvo įkurta agentūra. Pirmiausia, agentūra turi dirbti e, pagal tai, kiek siekia ES kompetencija. Teminės rytis irgi turi būti ES kompetencijos ryties. Svarbu, kad būtų atspindėti prioritetai, kuriuos yra nusistačiusi ES. Kitas esminis dalykas yra tai, kad teminis sritis yra pasirenkamos pagal turimus finansinius išteklius. Tai yra svarbus dalykas, nes, kaip jūs žinote, vyksta griežtas taupimas, tad labai svarbu, kad tos teminės rytis būtų parinktos tinkamai, nes agentūra negali dirbti visose srityse. Tad svarbiausias tikslas yra užsitikrinti, kad agentūros pastangos bus teikiamos prie duomenų rinkimo, prie tų klausimų, kurie yra esminiai ES politikos vienos ar kitos įgyvendinimui. Taigi finansiniai ištekliai, esant tokiam griežtam taupimo kontekstu, irgi yra svarbus dalykas, komisija tai atsižvelgia. Na ir paskutinis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra e, pridėtinė vertė. Nes aišku, kad agentūra neturi dirbti tose srityse, kur jau dirba kitos struktūros, e, kur, kur, kur veikia kitos agentūros ar kiti organai. Jūs be abejo žinote, kad agentūros svarbiausių tikslų yra rinkti, palyginti įmanomus ir patikimus duomenis, yra ir kitų, aišku, agentūrų, kurios dirba prie šio klausimo kitose srityse. Europos komisija siekia, kad teminės, teminėse srityse būtų atsižvelgiama į tą dalyką, kad veikla nesidubliuotų su kitomis struktūromis. Jūs matėte siūlymą ir norėčiau pasakyti, kad tos teminės rytis apima teisingumą, teisingumo rytį, nusikaltimo aukų padėtį, informacijos rinkimą, pagarbą priva, gyvenimo privatumui, e, asmens duomenų apsaugai. Tai taip pat apima ir tokį dalyką kaip Romų integracija, policijos struktūrų bendradarbiavimas, teisminių struktūrų bendradarbiavimas, vaiko teisės, imigracija, e, imigrantų integravimas, kova su rasizmu ir ksenofobija. Tai yra tas reikalavimas, kuris be kita ko atsispindi reglamente, kur yra pasakyta, kad daugiametė programa turi dirbti prie tokių temų kaip kova su rasizmu ir ksenofobija. Taigi visos tos rytis buvo nus nustatytos po konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, su pilietinės visuomenės atstovais, buvo bandyta rasti pusiausvyrą, kad agentūra galėtų dirbti prie tokių sričių, kurios yra prioritetinės, tačiau taip pat buvo stengiamasi neišblaškyti agentūros veiklos O atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, juo lab, negali, svarbu suprasti, kad negalima dirbti visuose frontuose. Vienas iš svarbiausių dalykų buvo užtikrinti testinumą. Agentūra keletą metų dirbo sukaupė pripažintos patirties, rinkdama duomenis avairiomis temomis. Tad iš tikrųjų turime tokių dalykų, e, kur duomenys surinki, pavyzdžiui, apie į e jų midis, e, kova su diskriminacija, kova su homofobija ir panašiai buvo parengti dokumentai, kurie yra labai svarbus. Tad testinumas, dirbant prie šitų temų, ES yra vienas iš prioritetų. Ir dėl to programoje buvo išlaikytos kai kurios tos temos, kurios buvo minimos ir ankstesnėje programoje. Buvo taip pat remiamasi ir Lisabono sutartimi. Dab, šioje dabartinėje programoje naujiena yra ta, kad yra įtraukiama tokias riskulis leks trečiasis ramsis, kitaip tariant, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas yra tos rytis, kurios dabar yra įtrauktos į šią programą. Iki šiol ši daugiametė programa tų sričių neapėmė. Agentūra galėjo dirbti tik ES teisės rytyje ir trečio ramščio. Ir tretis, trečiasis ramstis nebuvo bendrijų teisės rytis iki ES sutarties ar Lisabono sutarties įsigaliojimo. Taigi dabar agentūra gali dirbti trečiojo ramščio srityje, vienintelė kliūtis yra štai kokia reikia, kad tos rytis būtų paminėtos ir kad būtų numatytos daugiametėje programoje. Būtent dėl to naujojoje daugiametėje programoje buvo numatyta kaip teminės rytis į programą įtraukti teisminio bendradarbiavimo ir policijos bendradarbiavimo sritis. Ir paskutinis dalykas – dėl juridinio pagrindo. Daugiametė programa remiasi 352 sutarties straipsnių šis straipsnis buvo pasiteltas štai dėl ko, priešingai negu ankstesnės programos atveju, kuri rėmėsi juridinių pagrindų numatytų reglamente, po to, kai sprendimą priėmė Teisingumo teismas, pasakydamas, kad nebegalima remtis išve, išvestinės teisės dalykais kaip juridinių pagrindų, buvo pasiremta kitų pagrindų. Buvo pasiteltas 352 straipsnis. Tai reiškia, kad reikia gauti ES patvirtinimą numatytiems veiksmams, o ankstesnės programos daugiametės atveju tai nebuvo privaloma. Pirmą kartą mes čia turime progą šį siūlymą pateikti Europos parlamentui. Kaip žinote, pagrindinių teisių agentūra yra ES labai svarbi struktūra, nes mes renkame patikimus faktinius duomenys, kuriuos įmanoma tarpusavį palyginti ir iš to galima pasižiūrėti, kaip pagrindinės teisės yra gyvendinamos atskirose ES vietose. Tai yra labai svarbi priemonė apibrėžiant būsimųjų metų veiklos rytis, kur galėtų veikti šią agentūrą. Komisija norėtų bendradarbiauti su jumis, kad būtų galima dėrėtis dėl šių visų dalykų. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Ačiū. Yra du kol, kolegos norintys pasisakyti. Pirmiausia, ponas Mišelis. Dėkoju. Kai buvo siūloma keisti daugiametę programą 7-12 metų, Europos parlamento juridinė tarnyba, kaip jūs ir sakėte, gerbiamas komisijos atstovė, nusprendė išplėsti veiklos sritis, įtraukdamas bendradarbiavimą, policijos bendradarbiavimo, teismų bendradarbiavimo sritis į daugiametę programą. Tam reikėjo pakeisti reglamento nuostatas, kur kalbam apie agentūros sukūrimą. Kiekvieną kartą dabar, kai reikės pakeisti daugiametę programą, ko gero teks laikytis panašios procedūros. Norėčiau paminėti dar vieną elementą, kuris yra dar svarbesnis ir kuris yra susijęs. Prieš, su, kuris yra susijęs su prieš keletą minučių įvykusią diskusiją, ar tiksliau jos nebuvimu. Ši agentūra gali pateikti horizontalią nuomenę ir neturi teisės kalbėti apie atskiras valstybės narės, o čia yra labai įdomus reiškinys. Pavyzdžiui, ši agentūra neturės teisės reikšti nuomonės dėl situacijos Vengrijoje. Aš manyčiau, kad tam dar reikia keisti reglamentą, kad tam reikėtų keisti reglamentą, kad agentūra taptų nepriklausoma, autonomiška. Tad, ko gero, būtų naudinga ES tai padaryti, pavyzdžiui, jeigu būtų pažeistas septintasis sutarties straipsnis. Aš bent jau pasisakyčiau už šį pakeitimą, nes tai yra esminis pakeitimas, nes jeigu agentūra negali reikšti nuomonės apie kokią nors valstybę narę, tai tai yra visiškai nenaudinga struktūra. Nes rinkti tik statistiką, aš nežinau, kiek tai yra naudinga. Nes kalbama apie dalykus, kurie vadinami atskiros tematinės rytis, statistiniai duomenys, bet jeigu negalima pasakyti nuomonės apie vieną kitą valstybę, tai kokia nauda iš tokios agentūros? Dėkuoju. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Mišelė. Ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Pusė posėdėje dalyvaujančių narių pasisakys diskusijas, nes yra tik keturi. Likę apmaudu, kad yra mūsų tiek nedaug, nes atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas ir aš norėčiau pasakyti, kad kad labai įvertinau tai, kaip jūs pirmininkavote ten posėdį, ne visiškai pritariu savo kolegai ponui Mišeliui, bet apmaudu, kad po įvykusių diskusijų ir tų nuolatinių diskusijų apie Romų išsiuntimus, gėjų diskriminaciją ir visus kitus pažydinėjimus valstybėse narėse, pagrindinių teisų agentūra turėtų tose diskusijose būti pagrindinis elementas. Uh, Ir aš manau, kad reiktų plačiau, įtraukiant daugiau komiteto narių, pakalbėti ir apie įgaliojimus, ir apie pagrindą, ir apie tai, kaip ši agentūra veikia. Nes aš turiu pasakyti, kad kai mes oficialiai Europos parlamento vardu paprašome, kad paprašėme praeitais metais, kad pagrindinių teisėjų agentūra pa, pa, parengtų metinę ataskaitą apie žiniasklaidos laisvę visose valstybėse narėse, agentūra tiesiog atsisakė teikdama, kad tokių įgaliojimų neturi, kad įgaliojimuose tai nenumatyta ir kad net neturi priemonių tam padaryti. Nors neturint mandato, tai negali to daryti. Tai buvo atsisakyta ir aš kaip ponas Mišelis manau, kad pagrindinės agentūra turėtų būti reali pagrindinių teisių sergėtoja ir reikia tokiu būdu ir pertvarkyti šią agentūrą. Ačiū, Sofi. Daugiau niekas nenori pasakyti, tada žodį suteiksiu komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau šveitą paaiškinti dėl to, kas buvo pasakyta ir kas yra mano manimu svarbu. Man atrodo, reikia daryti skirtumą šiuose diskusijose. Ir kalbant apie šį pasiūlymą, kuris kurio pagrindu yra nustatomos temos ir jie atskirti nuo kito klausimo, kokia yra šios agentūros vizija. Ar agentūra turėtų gauti daugiau uždavinių, daugiau įgaliojimų ir teisų ir taip toliau. Šiame pasiūly, šio pasiūlymo tikslas nėra apibriežti agentūros įgaliojimus ar užduotis ar kompetencijas. Tai turi būti numatyta bazinėme reglamente. Ir tiesiog tai yra vertinimo, agentūros darbo vertinimo procesas kuris turi būti pradėtas šiais metais. Šis vertinimas prasidės nuo studijos, kurį atliks nepriklausomas organas, parengtas agentūros, tokia yra procedūra, bus atlikta studija ir įvertinamas agentūros darbas. Ta studija įvertins agentūros valdybą. Valdybą sudaro nepriklausomi asmenys, kurie neatstovauja valstybėms narėms. Ir tie asmenys pateiks rekomendacijas, tai galėtų būti matyti 13 metų pradžioje, komisijai, parlamentui, tarybai dėl to, ką būtų galima padaryti, kad agentūros darbas pagerėtų, ką būtų galima keisti. Taigi tai bus e, momentas, kuomet bus galima pakalbėti ir apie kompetencijos sritis, ar jas reiktų keisti, koreguoti, užduotis, uždavinius ir panašiai. Na, o šiandieną kalba neina apie tai tai nėra diskusijų objektas. Diskusijų objektas yra nustatyti pagrindą ir 13 metų sausio 1 dieną jau turėtų būti e, parengtas tas pagrindas dėl pasirinktų temų. Reglamente yra numatytas tas procesas. Tiesiog yra tikslas nustatyti temas, o ne keisti tos sistemos, pagal kurią dirba agentūra. Diskusijos dėl agentūros vizijos, ateities, aišku, yra labai svarbos, svarbios, sudėtingos diskusijos, apie tai plačiai yra kalbama. Kai buvo primtas agentūra įsteigiantis reglamentas, buvo numatyta atlikti vertinimus, buvo nustatyta vertinimų sistema, pagal kurią pirmoji ataskaita turi būti pateikta 13 metų pradžioje. Na, o po to galėsime ir pakalbėti, padiskutuoti apie tai, kaip ši agentūra turėtų veikti ateityje, ką reiktų padaryti, kad e, ji veiktų geriau ir efektyviau. Tačiau noriu paaiškinti, kad šiandieną kalba eina apie visiškai kitokį pasiūlymą. Tiek, dėkui. Uh, and, uh, I'm sure that, uh, for... Manau, kad uh, kitais kitą kartą bus jau ir, še, ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai aiškus, ir tada galėsime daugiau padiskutuoti šiuo klausimu. Daugiau punktų darbo atvarkėje nėra. Tai aš norėčiau paskelbti ir kito, dar kito posėdžio datą. Tai bus sausio 23 diena, vyks teigiamasis posėdis nuo 17.30 iki 17.45 nuo 17.15-17.45, o kitas posėdis jau įvyks 25-26 dienomis. Įlinis posėdis. Ačiū už bendradarbiavimą.